Welcome, dear colleagues. If you would like to take your places, we could make a start. Kolegos, jeigu jau susėdote, tai galėtume pradėti. O prašau, kurie nes, neatsisėdė, dar atsisėsti. Labai nuoširdžiai sveikinu jūs visus, brangus kolegos, gerbima e, bendra pirmininkė ir kiti nacionalinių parlamentų atstovai, Europos parlamento atstovus sveikinu, labai malonu dabar pasveikinti jūs susirinkusius į trečią parlamentinės priežios grupės e, posėdį Europos parlamente. Kaip žinote, šis posėdis vyksta plenarnių posėdžių salėje. Kolegos, man labai malonu pastebėti, kad 60 Penki nacionalinių parlamentų atstovai sutiko dalyvauti, dauguma jų jau yra salėje. Jūs atstovaujate 37 parlamentams, parlamentų rūmams 27 valstybėse narėse. Noriu pasakyti, kad yra verčiama į visas ES oficialias kalbas, tačiau noriu pasakyti štai ką. Kadangi šis mūsų susitikimas priežios grupės nėra pirmas, jisai gauna vis daugiau svarbos, tokie susitikimai. Ir Susitikimas yra e, skirtas Europolui, tai yra labai svarbi institucija Europos parlamento požiūrių. Europos parlamentas susijęs su Europolo veikla nuo pat pradžių. Mes padedame stiprėti tai organizacijai ir galvant apie ES, tikiuosi, kad visi sutiksite su manimi, kuriame priežiūros atskaitomybės struktūras ir mūsų bendras darbas tapo sėkmės istorija. Šios dienos susitikimas yra tarsi pagrindas tai e, atskaitomybės struktūrai veiksmingai ir labai malonu, kad sustingame Europos parlamente. Labai nuoširdžiai norėčiau Jūs pasveikinti atvykusius čia ir palinkėti e, sėkmingo darbo šiandieną ir rytoj. Taip pat norėčiau patikinti jūs visus, kad Europos parlamentas siekia užtikrinti, kad verčiama būtų į visas oficialias kalbas. Per praeitą posėdį buvo kilę šiek tiek problemų, bet e, kadangi šį savaitę yra komitetų savaitė Europos parlamente, tai yra mūsų darbo prioritetas, dirbame pagal labai įtemptą e, grafiką. Paskutiniai yra šie metai parlamento darbo, pilni metai, nes kitais metais vyks rinkimai. E, nežiūrint to, siekiama užtikrinti kaip geresnį aptarnavimą šio posėdžio. Aš dabar norėčiau pasveikinti naująją e, Europolo direktorę. Ji, aišku, <laughs> turbūt nebėra e, nauja, tokia jau kurį laiką dirba, taigi sveikinu Catherine e, Devolė, kuri šių metų gegužės pirmą dieną pradėjo eiti šias pareigas. Ir Norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs ir išreikšti Jums e, Europos parlamento dėkingumą dėl to, kad mums sekasi labai glaudžiai bendarbiauti ir taip pat dėkoju e, Jums ir Jūsų komandai už labai svarbų darbą saugumo užtikrinimo srityje. Noriu pasakyti, kad kalbėsime šiandieną apie 19-21 metų Europolo programą. Taip pat kalbėsime su pirmininku Europolo valdančiosios valdybos ir su ponu Cvetanovu, kuris yra priešios komiteto bendra pirmininkis. Rytoj jūs kalbėsite išsamei apie e, kovą su finansiniais nusikaltimais turto išieškojimą, kovą su pinigų plovimu, dalyvaus e, įvairius e, svečiai, įskaitant poną Rysenvenek, e, taip pat ponę Debol dalyvaus susitikimuose. Mes taip pat išklausime rytoj Vojceko Vieviordovskio, kuris yra Europos duomenų apsaugos pareigūno priežiūros e, atstovo pavaduotojas, taip pat ponas Kingas rytoj padarys e, pagrindinį pranešimą. Kolegos, aš taip pat norėčiau dar pasakyti, kad e, pirmininkaujančių šalių tretas ir buvo surengęs parengiamąjį posėdį. Šiandieną mes per šį susitikimą kalbėjome apie Danijos dalyvavimą mūsų priežios grupės posėdžiuose. Rytoj ryte e, vyks e, taip pat susitikimai, kaip kad buvo numatyta kovo mėnesį. Dėl skaidrumo priežasčių visi delegatai gavo e, darbo atvarkės sutikimo, tačiau susitiks tik tai pirmininkaujančių šalių trejato atstovai ir Danijos delegatai. Kadangi darbo, darbų mūsų laukia nemažai, taigi pradėkime ilgai nedelsdami mūsų asmenės diskusijas. Aš dabar norėčiau suteikti žodį dar e, mano bendra pirmininkiai Angelė Luiger, kuri atstovauja Austrijai. Prašom. Pone Murajas, ačiū už šiltus sveikinimo žodžius. Kolegos iš Europos parlamento, iš nacionalinių parlamentų, ponios ir ponai, man nepaprastai džiugu pradėti mūsų bendrąjį Europolo priežiūros posėdį ir jam pirmininkauti kartu su Libe pirmininku ponu Jean-Claude Moraes. Likščioliniai priežiūros komiteto posėdžiai buvo skirti daugiausia mūsų darbo tvark tvarkos nustatymui ir Sofijoje per paskutinį posėdį pavyko mums suderinti šias detalės, galėjome susitelkti ties esme, būtent užtikrinti Europolo parlamentinę priežiūrą. Ši organizacija pastaraisiais metais tapo vis svarbesnė. Nusikalstamumas sienų nepažįsta. Už nusikaltelius stovintis tinklai naudojasi ir labai didžiulė techninė pažanga savo juodiems darbeliams. Terorizmas, kova su kova, e, prekyba narkotikais, e, žmonių kontrabanda, nusikaltimai. Internete tai tik keletas iš iššūkių, su kuriais susiduria baudžiojo persekiojimo institucijos, o Europolo vaidmuo kovojant su visomis šiomis nusikalstamumo formomis yra ypatingas. Europolas palaiko valstybių narių struktūras. Šiandien ir rytoj aptarsime įvairias Europolo veiklos sritis, brangus kolegos. Kadangi mūsų darbų tvarkė labai įtempta, tai iš karto siūlau perėti prie kito mūsų darbų tvarkės punkto. Ar dėl darbų tvarkės būtų norinčių pasisakyti, būtų kokių komentarų? Jeigu ne, tai tada žodį gražinu bendra pirmininkui, prašom. Uh, Dėkuoju, Angela. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir e, kad galėtume aptarti šį punktą, noriu pakviesti kalbėtojus į priekį, į mūsų tribūną. Tai yra ponas Svetanovas, ponas Vaidingeris, ponė Florėja. Prašom, ateikite į salės priekį, o dabar pristatysiu klausimus. Kaip kovo mėnesį buvo starta Sofijoje dėl trejato pirmiausių šalių, šis klausimas trauktas į darbo tvarkos taisyklės ir atstovaujama šiam trejetui būsios, esančios ir būsimos pirmininkaujančios šalies delegacijų vadovai yra atstovai ir mes norime plėtoti priežios vaidmenį ir įtraukėme tinkamas nuostatas į darbo tvarkos taisyklės, žinome, koks yra formatas mūsų sustikimų ir norime dirbti toliau, kad įvykdytume visus reikalavimus, kurie numatyti Europolo reglamente. Dėl to labai svarbu kalbėti kartu su e, Europos duomenų apsaugos pareigūnu, taip pat kitais pareigūnais ir e, tikriausiai e, pirmininką bendarbiavimo su Europolu valdybos, pakviesti į mūsų posėdžius ateityje. Ir mes dirbame pagal Europolo reglamentą, kaip sakiau. Bet to visi delegatai gali atsiųsti sekretoriatui prieš, galėjo atsiųsti savo pastabas prieš vasario mėnesio sustikimą Bukarešte. Ir norėčiau dabar e, pakalbėti apie prioritetus, kad mes pakalbėtume apie prioritetus priežiūros komiteto ir pirmiausia steiksiu žodį Angelai. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti pono Cvetanovo pasisakyti. Jis e, pirmininkauja Bulgarijos parlamento vidaus saugumo ir viešosios tvarkos komitetui. Taigi, prašom, ponė Cvetanovai, žodis jums. Уважаеми са председатели от Австрия и комисията Либе, господин Клод Мораеш и Ангела Люгер. Sveikinuosi su ponu Klodu Maraisiu ir ponia Angela Liuder ir su ponia e, Debol. E, tikrai džiugu šiandien būti čia ir aptarti Bulgarijos pirmininkavimo rezultatus bei uh, trojkos, Bulgarijos, Rumunijos, Austrijos e, valstybių nuveiktą darbą. Iš tikrųjų labai svarbu buvo sutelkti dėmesį į saugumą ir stabilumą ir labai daug dirbome saugumo stabilumo srityje, tokiais klausimais kaip migracija, prieglopšio politika. Uh, efektyvi readmisijos politika, subalansuotas požiūris tarp ilgalaikio ir vidutinės trukmės laikotarpio priemonių, migracijos šaltiniai, vasienio kontrolė, efektyvi keitimasis informacija tarp atitinkamų institucijų. Daug pažangos pasiekėme įvairiose srityse, aš, aš paminėsiu gal tik kai kurias iš jų, kurios tiesiogiai susijusios su jungtiniu nuolatinės parlamentinės priežios grupės darbų. Mes kalb... svarstėme tris Šengeno e, srities reglamentus, kur o, veiksmingumą stipriname, užbaigėme dėrybas dėl reglamento, dėl teisių ES e, e, institucijos e, išplėtimo ir taip pat sėkmingai užbaigėme dėrybas dėl naujos CTS sistemos, tai yra kelionių, leidimų, informacinės sistemos. Taip pat suformavome bendrai požiūrį taryboje dėl dviejų reglamentų, kur reikia užtikrinti informacinių sistemų tarpusavio saveikumą. Ir Taip pat, kalbant apie naują politinį ciklą, kovojant su mm, pilkosiamis zonomis nusikalstamumo, tai, jau yra pradėtas darbas 18-19 metais ir visai eilė iniciatyvų yra jau pritaikyta, kad būtų galima užtikrinti šios ryties darbo, šio politinio ciklo um, efektyvumo pridėtinę vertę tam, kad matomesnės būtų tos priemonės, kurios yra pasitelkiamos kovoti su nusikalstamumu, taip pat ir tos priemonės, kurios taikomos įvairiose srityse kovos su terorizmu srityje, taip pat su taip vadinam, dėl to klausimo, tų taip vadinamųjų užsienio kovotojų. Mes mm, surengėme plačias diskusijas tais klausimais ir mes analizavome e, Europolo veiklą, žiūrėjome, kokia yra e, jo pridėtinė vertė ir, ir iš Bulgarijos požiūrio taško Galvojame, kad labai svarbu mm, įtvirtinti parlamentinės priežos grupės funkcijas, rekomendacijas. Iš tikrųjų, ES mm, yra labai stiprus ryšiai su Balkanų valstybėmis, yra labai didžiulė įtaka, aišku, ir saugumo srityje, todėl didžiulis dėmesys buvo skirtas būtent šiems klausimams. Na ir galiausiai saugumas yra mūsų bendrų europinių demokratinių vertybių bazė. Todėl labai svarbu, kad tikrai buvo imtas iniciatyvos šioje srityje. Austrijai perimus pirmininkavimą labai džiaugiuosi to, kad Austrija imasi šių klausimų ir kad iš tikrųjų tie klausimai ir toliau bus prioritetiniai E, kuomet dabar pirmininkauja Austrija, po to, kai e, pirmininkavimą perims Rumunija, kadangi iš tikrųjų mūsų tikslai šioje srityje yra bendri. Ačiū, ponė Cvetanovai. Dabar kolega iš Austrijos, Peter Weidinger, suteikiu žodį jams. Jis yra nacionalinės tarybos narys. Prašau. ponius ir ponai. Kadangi atstovauju Austrijos kaip pirmininkaujančios valstybės interesus, norėčiau e, pradžiai pasakyti tokį faktą. Mūsų Europoje laukia didžiuliai saugumo srities iššūkiai. Saugumo e, krizė aiški ir teroristiniai išpoliai jau nuo 16 metų sausio Mm, tik įrodo, kad sąjungai reikia stiprinti bendradarbiavimą. Tuo pat metu tarptautinė aplinka tampa vis nestabilesnė. Iš kitos pusės, migracijos krizė 15 metais atskleidė, kad Šengenas ir laisvas žmonių judėjimas sąjungoje pernelik ilgai buvo laikomi savaime suprantamų dalykų. Be veiksmingos išorės sienų kontrolės kyla klausimas, kaip užtikrinsime vidaus saugumą. Migracija ir integracija e, sukelia daug iššūkių ir dėje į tai ilgokai nebuvo kreipiama dėmesio. Būtent dėl to pirmininkaujančioje Austrija dirba tikrai sudėtingoje aplinkoje. Mums saugumas svarbiausias klausimas. Europos piliečiai laukia konkrečių rezultatų. Būtent dėl to mūsų pirmininkavimo programos šūkis Europa, kuri saugo ir gina. Čia iš karto išskirčiau tris pagrindinius mūsų pirmininkavimo ramščius. Pirmasis - saugumo užtikrinimas ir kova su nelegalia migracija. Reikia skirti didesnį dėmesį efektyvesniai išorės sienų apsaugai bei užtikrinti veiksmingesnės gražinimo galimybes. Šis klausimas buvo vienas svarbiausių per hm, rugsėjo 19-12 vykusi neformalų viršūnių susitikimą Salzburgė. Reikėtų žiūrėti, kokia yra situacija mūsų kaiminystėje, vakarų Balkanuose. Čia reikia stabilumo, nes jo trūkstant tikrai nebus gerai. Mums reikia ten užtikrinti kovą su nusikalstamumu ir terorizmu. Regionui reikia suteikti e, narystės perspektyvą ir tai padės užtikrinti stabilumą regione. Beje, 18-ieji yra neįliniai metai visam Vakarų Balkanų regionui. E, tuo pat metu reikia tęsti teisinės valstybės, teisingumo, pagrindinių teisių reformas ir įtvirtinama Akivaizdu, kad saugumas ir taika Europoje įmanoma tik tada, kai mūsų artimiausioje kaiminystėje viešpataus taika ir stabilumas, ponius ir ponai. Europolas kaip sąjungos baudžiamojo persiekiamo institucija dirba su aiškiu tikslu - užtikrinti saugesnę Europą. Ir čia naudą pajus kiekvienas pilietis. Tikrai gausus nusikaltelių ir teroristiniai tinklai kelia didelį pavojų sąjungos vidaus saugumui ir mūsų gyvenimo pagrindui. Europolas kovodamas su šiomis grėsmėmis e, turi labai aiškius prioritetus. Šiame kontekste aš išskirčiau porą pirmininkaujančiai Austrijai svarbiausių elementų. Be santykių su trečiosiomis valstybėmis, ypač vakarų Balkanais, gilinimo Labai svarbus ir tinkamas bendradarbiavimas su Frontexu, mūsų sienų apsaugos ir pakrančio apsaugos agentūra ir admin, administracinės tarybos šių abiejų institucijų 18 spalio ketvirtąją pirmą kartą susitiks, taigi reikia ieškoti papildomų sinergijos efektų tarp šių, šių dviejų institucijų. Kitas prioritetas - bendradarbiavimas kovojant su nelegale migracija. Akivaizdu, kad Europolui čia tenka ypatingas vaidmuo Impact programoje. Noriu pabrėžti, kad kovojant su žmonių kontrabanda ir nelegalių žmonių gabenimu per Balkanų kelią Austrijos e, policija e, įkūrė jungtinį tyrimo biurą. Tokiu būdu galime glaudžiau bendradarbiauti su Europolu, kovojant su kontrabandininkais gabenančių žmonės Balkanų keliu. Kitas impact e, svarbus klausimas tai yra kova su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Narkotikų kontrabanda ir prekyba, neteisėta šaunamųjų ginklų prekyba, turto pasisavinimas, nusikaltimai aplinkai ir įvairūs finansiniai bei ekonominiai nusikaltimai, pinigų klastojimas ir kitos susijusios temas. Čia mums reikia realios pažangos. Baigdamas norėčiau štai ką pažymėti. Galvojant apie prioritetus E, išskirčiau pirmininkaujančiai Austrijai, be ne svarbiausia tema - 19 metų Europolo biudžetas. Čia dėrybos tarp Europolo ir komisijos vyksta nedžiuginančiai. Europolas paprašė tam tikro finansavimo, tačiau į tai neatsižvelgta pakankamai. Europolo e, pareigūnai dirbantis Italijoje ir Graikijoje taip pat negali būti tikri dėl finansavimo. Dar e, pasaraisiais metais matėme, kaip atidėliojamas svarbus programinės įrangos Europolė atnaujinimas, nes tiesiog trūksta lėšų. Aš e, sakyčiau, kad per diskusiją su ES e, parlamentu tarsi ir susitai, ta dėl trijų svarbių Europolui punktų, tačiau plenarnėje sesijoje šie pasiūlymai daugumos nesusilaukė. Jeigu mes norime užtikrinti mm, veiksmingą kovą su nusikalstamu ir terorizmu, reikės skirti tam pakankamą finansavimą. Suvok, turime tą visi suvokti, ponios ir ponai. Mūsų parlamentinės kontrolės komitetas yra pakankamai jauna struktūra. Tuo pat metu tai e, komitetas turintis ypatingą vaidmenį. Mes susirinkame ne tik padiskutuoti, tačiau turime įgyvendinti Europoro reglamentą ir tą svarbiausią uždavinį - būtent užtikrinti Europolo politinę kontrolę, kurią vykdo demokratiškai išrinkti tautos atstovai. Kaip pavyks tą parlamentinę priežiūrą užtikrinti priklauso ir nuo Europolo valdymo tarybos kaip jį bendradarbiausiu mūsų komitetu, taigi mums čia reikia keistis geriausią praktiką ir siekti glaudesnio bendradarbiavimo. Tai nebus lengva. Konstruktyvus darbas tarp kontrolės komiteto ir Europolo valdybos yra būtinas tam, kad abi institucijos galėtų pasiekti joms iškeltų uždavinių. Tuo pat metu pirmieji posėdžiai teikia daug vilčių. Taigi esu tikras, kad dirbsime atvirai ir konstruktyviai, bei išnagrinėsime Europolui svarbiausius klausimus, juos prasdami pasieksime didžiausią pridėtinę vertę. Ir nekantraudamas laukiu tolesnės mūsų posėdžio eigos. Dėkui. Ačiū, ponė Weidinger. Dabar suteiksiu žodį Oana Konsuela Florėje, kuri Jie e, dirba Rumunijos senate ir komitete atsakingame už Rumunijos e, saugumo tarnybos priežiūrą. Taigi, kolegė, prašom, žodis jums. Dėkoju. Prieš pristatydama keletą minčių apie 19 metų prioritetus, norėčiau padėkoti abiems pirmininkams už tai, kad suorganizavo šį renginį. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš Bulgarijos, konkrečiai ponui Cvetanovui, taip pat ponui Moraš, Europos parlamento atstovui, už pastangas ir darbą Sofijoje. Dabar jau turime savo darbo tvarkos taisyklės ir galiausiai galime pradėti nuosekliai dirbti. O dabar kalbėsiu savo kalbą. Mūsų pagrindinį tiksla, e, pagrindinis tikslas kaip e, pirmininkaujančios šalies trojkos atstovų spręsti aktualiausius klausimus. Šiuo požiūriu norime įvertinti iš esmės egzistuojančią struktūrą, taip pat galime pagalvoti, kaip e, pateikti tam tikrus pasiūlymus, jeigu tai būtina. Ir ilgainiui su laiku pamatysime, kokie tie būtini pokyčiai gali būti, bet dabar galime paprasčiausiai apžvelgti tai, ką jau turime. Prioritetai kitų metų pirmam pusmečiui. E, lanksti veikla, kuri dabar jau ir vyksta. Taip pat yra aktu, e, akivaizdu, kad ES piliečiai turėtų būti mums pats svarbiausias dalykas. Europos piliečiai turėtų suprasti, e, kokių veiksmų imasi Europolas, e, kad apsaugotų jų teisės ir laisvės, taip pat, kad suprastų, jog mes maksimaliai įtvirtiname ES vertybės. Mes siksime užtikrinti informacijos mainus tarp valstybių narių, kovojant su terorizmu, taip pat kovojant su e, informacijų technologijų grėsmėmis ir kitomis grėsmėmis. Labai svarbu stiprinti Europos, Europolo vaidmenį kaip e, informacinio centro kovojant su nusikalstamumu. Tai taip pat yra centras, kuris labai pasižymė aukštos kokybės ekspertize na, tyriant nusikaltimus. Ir reikia užtikrinti, kad būtų keičiamas informacija realiu laiku, kad būtų suteiktas labai greitas atsakas reaguojant į prašymus. Tai yra labai svarbus dalykai tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą metalbiavimą tarp valstybių narių. Reikia stiprinti bendradarbiavimą saugant sienas mūsų, taip pat siekiant užtikrinti geresnį atsaką kovant su teroristinėmis grėsmėmis, kovant su neteisėta migracija, e, kontrabanda žmonių ir taip pat e, tai yra labai svarbu galvant apie 19-20 metus. Noriu pasakyti, kad Rumunijos e, parlamentas džiaugiasi, kad Europolas siekia kaip galima geriau už, e, užkardyti kibernetinius nusikaltimus, kad daug dėmesio skiria tamsiajam tinklui arba internetui, taip vadinamam. Rumunijoje yra maždaug 700 specialistų informacijos technologijos srityje, tiksliau Europole, kurie uh, siekia plėtoti veiklą ir stiprinti veiklą šiuose srityse. Mes matėme tam tikrus poslinkius neseniai ir dėl to migracijos klausimai prieglopščio politika ES vidaus reikalai ir toliau yra labai rimtos rytis, kuriuoms reikia ypatingo dėmesio ir bendrų pastangų. Kova su prekyba žmonėmis Tai bus vienas iš pagrindinių prioritetų kitų metų pirmojo pusmečio darbo atvarkėje. E, sieksime gyvendinti taip pat ir Europolo išorės strategiją 17-20 metams. Ateityje ES vaidins labai svarbu vaidmenį siekiant užtikrinti globalų saugumą. Šioje srityje taip pat uh, Galvojant apie tai, ką nuveikė ankstesnės pirmininkiausios šalis, rytų partnerystė, vakarų Balkanai turėtų išlikti mūsų politinės darbo atvarkės esminių elementų. Ponios ir ponai, artėja Europos parlamento rinkimai. Tai reiškia, kad Europos piliečiai e, taps svarbiausia diskusijose. Ir tai reiškia, jog mes turime galvoti apie jų e, lūkesčius apie tai, kas jiems aktualiausia. Tuo metu, kai matome ir toliau terorizmo grėsmės, tai yra labai rimtas saugumo klausimas. Mes turime patikinti piliečius, kad kova su terorizmu nėra tik prievolė kiekvienai valstybei nariai, tai taip pat yra visos ES prievolė. Tokiu būdu Reikia prisiminti, kad saugumas yra vienas iš svarbiausių elementų mums kaip pirmininkausiančiai šaliai ir mes turėtume šį elementą įtraukti į darbo tvarkę. Pagrindinis tikslas mūsų yra įnešti svarų indėlį į šią sritį. Norėčiau padėkoti Jums ir pasakyti, kad lauksime Jūsų nekantrai Bukarešte. Ačiū, ponė Florėja, kolegos pasisakė viso trejeto atstovai, todėl siūlau pereiti prie kito mūsų darbų tvarkės punkto Europolo daugiametės programos rengimas. Programos e, projektas buvo išplatintas delegacijoms vasario 7 ir Sofijoje apie tai jau padiskutavome. Iki rūpiučio 29-osios e, buvo galima teikti komentarus. Mūsų komiteto sekretoriatui gavome komentarų iš Kipro ir iš Rumunijos. Prieš suteikdama žodį poniai Debol įžanginiam žodžiui norėčiau informuoti, kaip organizuosime diskusijas dėl šio ir kito darbo atvarkės klausimo. Iš pradžių pasisakys du nacionalinių parlamento atstovai ir vienas EP narys. Ir tokia tvarka pasisakinsime tol, kol baigsis užsiregistravusiųjų sąrašas. Jeigu norite pasisakyti, prašau pakelkite, e, atsiprašau, užpildykite kortelę kuri, ir e, perduokite salės darbuotojams. Jie mus informuos. Taigi, Kalbėtojų sąrašas bus e, sudarytas pagal jūsų registracijos eilės tvarką. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tiek nacionalinių, tiek Europos parlamento delegacijos nariai turi užpildyti mano minėta registracijos kortelė. Dar pažymėsiu, kad pasisakymų jūs turėsite dvi minutės. Tačiau priklausomai nuo pasisakyti norinčių skaičiaus galiu sutrumpinti pasisakymų laiką, kad visi spėtų tarti žodį. O dabar norėčiau suteikti žodį Europolo vykdomai direktoriai, ponė Debol. Dešimt minučių jums, laukiame jūsų įžanginio žodžio, tada vyks diskusijos. Prašom. Thank you very much. Labai ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių ES parlamento nariai, Pone Marajas, pone Liuger, dėkoju Jums už tai, kad pakvietė mane dalyvauti e, šiame trečiame parlamentinės priežos grupės sutikime. Man tikrai didžiulė garbė. Pirmą kartą aš kaip Europolo vykdomoji direktorė atvykstu Jūsų susitikimą. Paskutinėme sutikime balandį aš buvau čia kaip stebėtoja. Ir tuo met iš to susitikimo išsivežiau labai pozityvius jausmus, galvodama, kad jungtinė parlamentės priežos grupė sustiprins Europolo legitimumą, efektyvumą. Jūs kartu su nacionaliniais parlamentais suteikiate ES pasiekti nacionalinį lygmenį ir priartinti mūsų veiklą prie ES piliečių. Šiuose pareigose su penki mėnesiai, e, trečią mėnesį aš jau viešai pareiškiau lybės komiteto posėdį Liepos 9 dieną, kad Europolas yra puikiai veikianti organizacija ir mano tikslas yra padaryti Europolą dar stipresnį. Tačiau aš suprantu, kad to viena nepadarysiu. Galiu tai padaryti tik tai visų suinteresuotų šalių padedama. Kaip Europolo vykdomoji direktorė turiu visų pirma suprasti, kokie yra mūsų suinteresuotų grupių, visų šalių um, poreikiai, interesai. Ir iš tikrųjų reikia galvoti apie nacionalinės teisės saugos institucijas. Tai yra mano pirmos eilės vartotojus. Reikia išsiaiškinti, kaip dirba teisės saugos vadovai. Man prireikė 41 dienos, kad apsilankyčiau visose valstybėse, pasikalbėčiau su, jų, su jais apie jų lūkesčius, kokie, kokie laukia iš mūsų, kokie yra jų operatyviniai poreikiai vietoje. Ir matau, kad reikia dar labiau stiprinti ir gerinti Europolo teikiamą pagalbą nacionalinėms institucijoms. Vertinant policijos vadovų um, pasisakymus, darau išvadą, kad Europolas yra gerai veikianti organizacija. Nacionalinės teisėjas saugos institucijos vertina Europolo pagalbą, ypač kai eina kalba apie kibernetinius nusikaltimus nusikaltimus, kovo su terorizmu ar techninė, tai yra konsultacinė pagalba. Tačiau nacionalinės institucijos nori daugiau iš Europolo, kad galėtų sėkmingai kovoti su um, tarptautiniu organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Jos nori daugiau pagalbos kovos su narkotikais rytyje, kovos su finansiniais nusikaltimais rytyje, taip pat kibernetinių nusikaltimų srityje. Konkrečiai yra prašoma stiprinti Europolo analitinius gebėjimus tam, kad būtų galima gauti geresnę pagalbą, kuomet valstybės narės vykdo tyrimus. Į tai sureaguodamas Europolas jau ėmėsi iniciatyvos ir kartu su valstybėmis narėmis dabar žiūri, kaip nacionaliniai ir Europolo analitiniai pajėgumai galėtų būti stiprinami. Uh, Šios iniciatyvos tikslas yra standartizuoti kriminalinę analizę tam, kad būtų galima padėti keistis analizės produktais ir taip pat sudaryti palankias sąlygas anal, keistis analitinė, mm, ekspertinė, vis, to, kas yra ekspertų sukaupta tarp valstybių narių ir čia visų sričių specialistai bendarbiauja. Yeah policijos vadovai, teisės saugos institucijų vadovai nori, kad mm, nu, nori būti pasirengę duomenų keitimu, keitimusi e, jau rytoj ir nori, kad Europolas vadovautų tam keitimusis dideliais duomenimis ir mes norime būti um, inovacijų, skaitmeninės policijos darbo priešakinėse fronto linijose, turėdami geriausias žinias ir pajėgumus ir e, teisės saugos institucijų vadovai prašo dar daugiau daugiau poveikio operatyvinėje srityje ir būtent į tai atsižvelgėme formuodami 2019 metų darbo planą. Mes darbiaujame mm, tokiu būdu su valstybių narių nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, bet greta to yra labai svarbu yra stiprinti mūsų bendarbiavimą su ES kitomis institucijomis. Ir jau dabar noriu padėkoti komisijos nariams Avramopolas ir King. Home generalinis direktoratas e, tikrai tikrai mums labai brangus, labai svarbus. Mes galim tikrai pasikliauti tokiu bendarbiavimu, kuris paremtas pasitikėjimu ir tai yra labai svarbu, ypač galvojant apie kovos teroristinių turinių internete, galvojant apie tai, ką Europolas gali padaryti. Mes tikrai sveikiname tą veiklą. Mes siekiame stiprinti bendarbiavimą su ES ir tarptautinėmis organizacijomis. Per tuos penkis mėnesius, kiek aš užimu šias pareigas, jau susitikau, susitikau su ES pasienio Um, institucijos Eurojusto, prieglopščio um, institucija EULISA, uh, informacinių technologijų organizacija, Europos narko, kovos su narkotikais organizacija, ES lyčių lygybės instituto atstovais Interpolų, taip pat um, cheminių ginklų draudimo organizacija kartu su ES pasienio ir pakrantės organizacija mes jau kitą savaitę surenksime jungtinį valdymą valdybų posėdį ir aptarsime likusius dar neišspręstus klausimus. Mes norim, aš noriu, kad Europolas um, būtų varomoji jėga užtikrinanti, kad visos tos veiklos vyktų ir kad galėtumėm glaudžiai bendarbiauti, dalytis um, ekspertų patirtimi ir žiniomis ir tokiu būdu mes galėsime užpildyti uh, tos žvalgybinės informacijos, tas spragas ir tikrai dirbti daug geriau iš vien. Um, dirbsime šią savaitę, trečiadienį ir ketvirtadienį su nacionalinėmis teisės saugos. Um, mm, institucijomis Hagoje per policijos vadovų suvažiavimą. Tai yra tikrai Europolo didžiausias renginys ir to renginio rezultatai bus nepaprastai svarbus suformuojant mūsų mm, e, organizacijos strategiją. Taigi e, galiu padaryti išvadą, kad penki mėnesiai, kiek aš einu šias pareigas, buvo labai tikrai um, rezultatyvus ir daug ko sužinojau, kokie yra policijos pajėgų poreikiai. Ir esu tikra, kad tokiu būdu mes turime uh, um, parengę visus kertinius akmenius, padėjome, kad Europolas būtų pritaikytas ateičiai. Um, toliau dar, aišku, mes dirbsime dėl 2019-2021 metų daugiamečio dar e, program, dokumento. Dokumentas jau buvo pristatytas kovą Rob Reinrat, mano pirmtakas jį pristatė, projekte pakeitimų nebuvo padaryta nuo to, ką jūs matėte kovo mėnesį ir lapkričio mėnesį jau numatoma tą dokumentą patvirtinti galutinai. Čia yra mm, strateginiai Europolo tikslai nurodyti. Pirmasis strateginis tikslas numato, kad Europolas turi būti ES kriminalistinis e, informacijos centras ir um, taip pat informacijos keitimosi pajėgumų stiprinimo centras, vis, tos, tų pagalbos teikimo centras visoms nacionalinėms teisės saugos institucijoms. Mes taip pat panaudosime naujas galimybės, kad mm, visa žvalgybinė informacija ir analizė būtų kaip galima geriau e, e, formuojama ir pateikiama valstybėms narėms. Duomenų valdymas ir toliau bus vykdomas kartu su valstybėmis narėmis. Daug policijos vadovų, e, kuomet aš lankiausi pas juos, pasakė, kad tikrai labai daug investuoja į informacijos valdymą. Europolė tikrai labai didelė dalis Europolo darbo informacinių ryšių technologijų srityje yra skirta paruošti tam, kad mūsų sistemos būtų tarpusavės saveikios ir kad tikrai jos galėtų būti sujungtos su kitomis ES institucijų informacinėmis sistemomis ar tinklais. E, pavyzdžiui, susis du mes jau ruošiamės susijungti ir iš tikrųjų tam yra skirta didelė dalis mūsų biudžeto, tačiau labai svarbu, kad mūsų sistemos būtų pačios naujausios, kad toliau būtų investuojama į naujas priemonės. Antras strateginis tikslas yra, kad Europolas tai teiktų mm, pačią efektyviausią operatyvinę pagalbą ir ekspertinės žinias valstybėms narėms vykdant tyrimus. Aš anksčiau jau kalbėjau apie tai, kokie yra operatyviniai valstybių narių lūkesčiai ir kaip aš ketinu juos spręsti, kokią informaciją aš gavau iš nacionalinių institucijų. Visą tai bus pagrindas tolesnėms diskusijoms, kurias mes renksime šią savaitę per Europos policijos vadų konvenciją susitikimą. Uh, Mm, mūsų trečias strateginis tikslas yra Europolą paversti efektyviai veikiančią organizaciją, kuri turėtų veiksmingą visą valdymo sąrangą. 2018 metais Europolas sėkmingai įgyveno 114,6 milijonų biudžetą ir 80 um, procentų e, darbo programos buvo įgyvendinta. Taigi aš galiu pabrėžti, kad Europolas yra labai svarbus 2019 ir tolesniems metams, kad e, tikrai Europolui reikia skirti pakankamai lėšų kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Deja, dabartinis pasiūlymas dėl to, kiek skirti Europolui 2019 metais tikrai netitinka to, kokie yra Europolo poreikiai. Ir netgi bus iš tikrųjų sumažintas biudžetas palyginti su 2018 metais. Mes labai tikimės Europos parlamento pagalbos, kad tą spragą būtų galima užpildyti. Mes norim, norėtumėm, kad jūs savo vyriausybės informuotumėt e, tuo klausimu, pasakytumėt, kaip aktualu šį klausimą spręsti, ypač e, dėryboms e, judant į priekį. Tikrai labai svarbus yra bendradarbiavimas ir su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų agentūromis. Mes norime ir lankščiai ir efektyviai dirbti, kad tarp institucijų visa veikianti struktūra būtų, kaip galima, efektyvesnė. Kartu su kitomis institucijomis mes kalbėjomės, kaip pagerinti pagerinti mūsų bendarbiavimą tiek operatyvinių, tiek strateginių lygmenimis. Europolas taip pat kartu metu, 19 e, metais pirmininkaus e, Teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklų ir tai bus dar viena galimybė užtikrinti sinergiją tarp įvairių ES institucijų dirbančių šioje srityje. Dar kartą norėčiau paminėti, kad Europolas yra suteikęs pagalbos vykdant tyrimus ir Maltoje, ir Slovakijoje. Praeitais metais parlamentas labai didelį dėmesį skir, skyrė e, įstatymo večinybės principui ir ypatingą dėmesį skyrė būtent tiems tyrimams. Europolas ir toliau padės e, Maltos ir Slovakijos valdžios institucijoms vykdant toliau tyrimus. Kaip ir anksčiau, kaip ir praeitie, mes tikrai ryštingai stengsimės padėti valstybėms narėms e, vykdyti visus e, priečių lūkesčius ir iš tikrųjų stengsimės padėti įgyveninti visus ES prioritetus. Per paskutinius du mėnesius uh, kai kurios e, teisingumo vidaus reikalų delegacijos lankėsi Europolė, e, e, lankėsi ir kai kurios jungtinės parlamentės priežiūros grupės narių or, delegacijos. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad jūs lankėtės pas mus ir kviečiu dar ir kitus lankytis. Ir labai dėkuoju už tai, kad šiandien pakvietėte mane kreiptis į jūsų susitikimą ir aš mielai esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Okay. Um, so now... Kolegos, dabar galima padiskutuoti ir turbūt reikėtų pradėti e, nuo kolegų iš Rumunijos ir Kipro. E, pirmininkas sako, kad turėjo problemų dėl vertimo. Taigi, pakartosiu. Suteiksime žodį kolegai iš Rumunijos. Ir dar, reaguodamas į tai, ką sakė ponė Debol, noriu pasakyti, kad ji e, pasisakė labai svariai ir e, noriu akcentuoti, kokia yra svarbi daugiametė finansinė programa. Noriu Jums pasakyti ir kalbėjau per e, susiekimą saugumo klausimais su pirmingaujančios Austrijos atstovais apie tai prieš porą savaičių ir norėčiau, kad mes nepamirštume to, ką jis sakė. Agentūra Europolas yra labai nedidelė agentūra. Galvokime apie e, ryšių palaikymo pareigūnus, e, karštuosius tos taškus, migrantų peržiūros ir suvokime, koks yra numatytas biudžetas ir reikia e, prisiminti tai, ką sakė jis savo kalboje apie numatomą finansavimą. Labai e, atidžiai reikėtų tai pasižiūrėti e, ir per diskusiją savo šalyse prisiminkite tai, kaip ir mes Europos parlamente. O dabar pereikime prie ponios Florėjos, man atrodo, jūs norite pirmoji pasisakyti, taip? Ir kas norėsite kalbėti, tai užpildykite korteles. Atsiprašau, kad taip biurokratiškai elgiamės, bet tai prastinis toks veiksmas ir taip darome todėl, kad užtikrintume e, teisingą paskirstimą kalbėtojų pasakys vienas Europos parlamento narys, paskui vienas nacionalinio parlamento narys. Jeigu norite kalbėti, tai užpildykite mėlyną formą, kuri iš tikrųjų nėra mėlyna, e, bežnės spalvos liktai ta kortelė, bet mes ją vadinam mėlyną. E, Už, užrašykite savo pavardę, jeigu norite kalbėti, užpildykite tą formą. Kur yra ponia Florėja? Labai sunku matyti žmonės šioje dėlėje salėje. Taigi, ponė e, Florė, prašom, jūs dabar galite e, sureaguoti į tai, ką sakė ponė Debol. Labai ačiū, pirmininkė. Aš neketinau kalbėti E, šiuo klausimu, bet norėjau pasisakyti apie mūsų Rumunijos delegacijos e, požiūrį į e, daugiametę finansinę programą ir į Europolo finansavimą. Jūs galite dabar kalbėti dvi minutės ir arba pakomentuoti ponios Debol kalbą, arba šiaip pasisakyti. Dėkoju. Mes perskaitėme projektą, labai atidžiai, kurį pristatė ponė Debol. Manau, kad kokybė tikrai labai gera pasiūlymo, tik keletas trumpų pastebėjimų. Pirmiausiai, mūsų delegacija norėtų akcentuoti, kad e, vienas iš svarbių programinio dokumento tikslų - kokybiška parama, kurią gali teikti Europolas valstybėms narėms trijose srityse pagrindinėse, atsižvelgiant į Europos saugumo darbotvarkę. Tai yra kova su terorizmu, organizuotų nusikalstamų ir kibernetiniais nusikaltimais. Europolas turi sugebėti skubę paramą suteikti operacinę pagalbą, reaguodamas į valstybių narių poreikius. Ir mes turėtume uh, E, užtikrinti, kad realių laikų tokia parama teigiama būtų. Antras dalykas - nelegalios migracijos problema. Pirmininkaujanti Austrija e, yra numačiusi prioritetą, pagal kurį Europolas turėtų apsaugoti mus, dirbdamas saugumo srityje kovant su neteisėta nelegalia migracija. Ir e, tai yra siema su e, Europos išorės sienų apsauga. Mes manome, kad e, ateinančių laikotarpių šis klausimas taip pat bus labai svarbus. Europolas vaidins labai svarbų vaidmenį, e, greunant gabentojų migrantų tinklus verslo modelį. E, specialus e, centras yra kūriamas, kuris kovos su migrantų gabenimu neteisėtų. Taip pat labai svarbu užtikrinti tolesnę e, informacinių technologijų plėtotę. Reikia užtikrinti tarpusavio saveikumą sistemų, kurios yra naudojamos Europoje ir tam reikės nemažai išteklių. Reikėtų prisiminti kad e, agentūros, kurios kaupia, analizuoja informaciją, keičiasi, kad tai yra pagrindinė informacija, kuri įvairiai naudoja informaciją. Turime nepamiršti, kokia ši veikla svarbi ir nepamirškime, kad breksitas gali neigiamai atsiliepti finansavimo klausimams. Baigdama noriu pasakyti, kad mes tikimės, e, jog Europolas e, taip pat E, toliau įgyvendins Rumunijos, e, padės mūsų gyventi Rumunijos kaip pirmininkausiančios šalies prioritetus. E, Liepos 18 valdyba yra priemusi tam tikrus sprendimus ir tikimės, kad mes galėsime kartu plėtoti šios agentūros veiklą. ir manome, kad yra labai nemažai darbų, kurie mūsų laukia e, kitais metais ir dešimtaisiais metais. Kolegos, aš norėčiau prašyti visų, kurie kalbės, kad nekalbėtų ilgiau negu dvi minutės, kad visi norintys galėtų pasisakyti. Klauskite ar komentuokite, bet e, laikykitės dviejų minučių limito. O dabar Europos parlamento atstovas ponas Dimitrijo e, norėjo pasakyti, Kipro atstovas, prašom. Dvi minutės. Labai ačiū. Mes manome, kad daugiametės finansavimo Programos projektas yra labai nuoseklus, jis labai e, gerai atspindi organizacijos strateginius tikslus, kurie mums buvo pristatyti, tačiau mes norėtume keletą dalykų paminėti. Pirmiausiai, mes manome, kad korupcija tarsi skatina kitokią nusikalstamą veiklą Apie tai kalbama grėsmių vertimo dokumente naujausiame. Ir nežiūrint to, pastebėjome, kad daugiametėje e, programoje neatsispindi tai. Ir noriu paklausti, kaip Europolas ketina spręsti šias problemas per ateinantį laikotarpį. Ar jūsų nuomonė būtų svarbu įrašyti atitinkamas nuostatas ar ne? E, trečias punktas e, e, to bendradarbiavimo partneriai ir ryšių su jais plėtojimas. Mes labai e, skeptiškai žiūrime į tai, kad numatoma įtraukti Turkiją į viduržėmio šal, jūros šalių grupę, nes tai yra susiję ir su asmens duomenų naudojimu Turkijoje. Žinome, kad standartai šioje srityje yra gana žemi ir problema tampa dar gilesnė, dar rimtesnė, galvant apie tai, kokias griežtas e, priemonės Turkija taiko siekdama užkardyti teroristinę veiklą. Ir taip pat e, mes žinome, kad ES reikalauja, kad Turkija peržiūrėtų savo praktiką šioje srityje, siekdama įgyvendinti Europos standartus. Mes E, turėtume e, tuo prisiminti ir prisiminti, kad e, numatoma keistis asmens duomenimis ir jeigu nebus Turkijoje pakeisti atitinkami įstatymai, tai gali kelti problemų, keičiantis duomenims tarp Europolo ir Turkijos. Dar vienas dalykas, Turkija nebe, nebendrauja su Kipru, sprendžiant rimtų organizuotų nusikaltimų problemą ir tai gali neleisti Europolui veiksmingai gyvendinti jo tikslų. Mes manome, kad Europolo e, bendradarbiavimo stiprinimas su šia šalimi gali nusiųsti netinkamą signalą, kadangi e, Europos Sąjungai ir Europolui yra labai aktualu apsaugoti asmens duomenis. Mes taip pat e, labai daug dėmesio skiriame tam, kad būtų kovojama su radikalizmo skleidimu internete. Tačiau taip pat nereikia pamiršti e, radikalizmo idėjų plitimo mečetėse ir kitose vietose. Reikia taip pat akcentuoti svarbą specialaus tinklo, kuris užsima tais klausimais. Prašau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, nes norinčių pasakyti sąrašas yra ilgas. Ir mm, vėliau prašysime direktorės atsakyti klausimus. Dabar dėsdėmė yra Europos parlamento vardu. Prašom. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau kreiptis į Europolo direktorę ir pasveikinti ją. Per penkerius savo darbo mėnesius ji jau labai daug ką yra nuveikusi, taigi mes labai tikimės, kad ir toliau taip dirbs siekdama įtvirtinti e, saugumą ES dėl klausimų. Pirmininkas Junkeris praeitą savaitę kalbėjo apie du dalykus ir aš norėčiau e, juos paminėti kalbėdamas su jumis. Vienas iš tų dalykų ar klausimų yra susijusi su tuo, kad iš interneto kaip galima greičiau turėtų būti išimtas teroristinis turinys. Ir jau kalbėsime apie išteklius Europolo. Ar jūs galėsite tos naujus uždavinius veiksmingai įgyvendinti? Antras klausimas. Taip pat ponas Junkeris apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad Frontexo agentūra bus stiprinama ir man kelia tai susirūpinimą, nes ar neatsitiks taip, kad dėl to Frontexo stiprinimo nukentės e, Europolo centras, kuris kovoja su e, žmonių nelegalių gabenimu, migrantų gabenimu dėl saugumo Mes žinome, kad tai labai aktuolus klausimas šiandieną ir taip pat turime prisiminti, kai, kad kai kuriuose e, valstybės narėse kibernetiniai nusikaltimai sudaro 50 procentų nusikaltimų. Aš e, pritariu jūsų žodžiams, taip pat pritariu pirmininkui, kad iš tikrųjų reikia e, numatyti kur kas geresnį finansavimą daugiametėje finansavimo programoje jūsų agentūroje. Bet uh, jau galvosime apie žmogiškosius išteklius apie kitų sričių plėtojimą. Kaip jūs, ar turite pakankamai tų išteklių galvodami apie savo naujus uždavinius? FUNET tinklas. Kaip dalyvauja kai kurios valstybės narės? Ar galėtumėte pasakyti mums, direktorė, ar galima galvoti apie tai, kad tas tinklas būtų taptų veiksmingesnis, ar galbūt būtų galima pakeisti kažkokiu kitų tinklų, kuris leistų, leistų greitai keistis informaciją apie finansinius nusikaltimus. Dėkoju. Ačiū, ponė Demera. Dabar pono Žuasan iš Prancūzijos, nacionalinio parlamento narė. Prašau. Mėly kolegos, dabar, kai yra tiek daug terorizmo grėsmių ir nusikalstamumas yra naujų formų dėl migracinių srautų, Europolas turi tamti, tapti tokia organizacija, kuri užtikrins saugumo strategijos įgyvenimą. Ir todėl uh, akcentuočiau tris aspektus. Visų pirma, Europolas turi stiprinti santykius su valstybėmis narėmis, padėti operatyvinius tyrimus e, nacionalinėms institucijoms vykdyti. Ir um, tas bendradarbiavimas yra įtin itin svarbus mm, keitimos informacijos rytyje. Iš tikrųjų, tos informacijos e, srautai išaugo 90 kartų, tačiau kai kur tik tai, pavyzdžiui, penkios valstybės narės keičiasi informaciją, tame tarpe Prancūzija. Europolas čia turi tikrai pakankamai daug veikimo laisvės, kad galėtų Europinę pridėtinę vertę užtikrinti. Ir nacionaliniai parlamentai, manau, tikrai turėtų prisidėti prie to, kad būtų galima Europinių lygmenių dirbti šiais lausmais įvertinus breksitą reikia E, užtikrinti, kad nesumažėtų saugumo lygis e, Didžiaja Britanija pasitraukus iš ES. E, labai svarbu, aišku, galvoti apie tokius projektus, kurių tikslas yra užtikrinti keitimas informaciją tarp Europolo ir tų valstybių, kurios galbūt nekelia tokių pačių aukštų reikalavimų informacijos apsaugai. Ir reikia kiekvieno atveju, aišku, situaciją vertinti atskirai. Dar vienas dalykas - informacija informacinių e, sistemų europinių tarpusavio sąveika yra labai svarbi. Čia yra techniniai, aišku, įvairūs klausimai, kuriuos reikia įveikti, kadangi dabar duomenų bazės yra labai fragmentuotos ir todėl tyrimai negali būti labai efektyvūs. Čia Europolas turi tikrai užimti savo vietą tinkamą prie dėrybų stalo, kad tikrai būtų galima užtikrinti geras informacinės bazės, keitimas informacija, aišku, tinkamai vykdant įgyvendinant asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir įvertinus 2021 metų situaciją Europolo, aišku, funkcijos labai smarkiai keičiasi, ypač informacijos srityje. Ir, aišku, kibernetinis um, nusikalstamumas auga ir Europolas turi suvaidinti visą vaidmenį. Kibernetinis nusikalstamumas kelia vis didesnę grėsmę tiek politinėme gyvenime, tiek finansinėme ir iš tikrųjų iššūkiai yra didžiuliai ir reikia labai glaudos bendradarbiavimo tarp teisėsaugos institucijų Europoje. Ir čia reikia, aišku, dirbti ir su privačiu sektoriumi, ir tame tarpe ir bankiniu sektoriumi. Štai mano manimu, to, mūsų manimu, tokie turėtų būti prioritetai įrašyti į Europolo daugiametį veiklos planą. Ir labai džiaugiamės, kad ir e, Kipro bei Rumunijos kolegos taip pat prisijungia ir dirba šioje srityje. That, uh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį buvusiam parlamento nariui. E, lordas Timothy Kirkhops. Timothy, e, sveiki sugrįžę. Jis aktyviai dirbo žmogaus teisų srityje, mūsų komitete. Taigi sveiki sugrįžę. Dabar e, ponas Cvetanov iš Bulgarijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dėl Europolo programos. 21 metams numatyta tikrai nebloga organizacijos vystimosi vizija. Konsoliduojama veikla stiprinamos konsultacinės paslaugos. Dokumente yra du svarbiausi elementai - strategija ir kaip ją įgyvendinti iš finansinės pusės. Finansavimas turi būti pakankamas, leidžiantis e, agentūrai tinkamai dirbti. Aišku, galima kažkaip sutaupyti e, per inovacijas, efektyvesnį lėšų valdymą, tačiau migracijos iššūkis, terorizmo pavojus yra didžiuliai iššūkiai. Aš norėčiau pasveikinti agentūros įsipareigojimą ir toliau gilinti bendrą darbą su Vakarų Balkanų valstybėmis. Agentūra turėtų galėti veiksmingai įgyvendinti egzistuojančius bendradarbiavimo mechanizmus. Europolas, e, dirbdamas su Vakarų Balkanų valstybėmis, turi taip pat pasirūpinti, kad jos liktų ištikimos sąjungos vertybėms ir kad mes vienodai suvoktumėme tas pačias vertybės. Tokiu būdu išvengsime regione politinio vertybių vakumo ir kartu padėsime regiono piliečiams kovoti su didžiausiais iššūkiais. Kalbant apie migraciją, pabėgėlių krizę, iššūkius mūsų visuomeniai, tai čia Europolas turėtų tinkamai vertinti Turkiją, jos vaidmenį ir stiprinti bendradarbiavimą su Turkija, įtraukti ją į vairius darbus. Galiausiai Brexitas. Mes regėme įvairiausius migrantų srautų judėjimus ir e, turime pasirūpinti, kad e, neatsivertų sienų. Gaila dėl breksito, prarasime šiek tiek savo saugumo, mums reikėtų pagalvoti, kokie egzistuoja minimalūs standartai. Ką reikia padaryti, kad neatsirastų saugumo vakumas jungtiniai karalystiai pasitraukus iš sąjungos? Dėkui, dabar EP narė Katerina Činičiai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkui poniai Debolė, Europolo vykdončiai direktoriai. Jūs pabrėžėte, koks yra Europolo vaidmuo ir tai, kad jis auga ir stiprėja. Prevencinis vaidmuo ir kova su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pačiais įvairiausiais, nuo teroristinių iki kibernetinių. Taip pat, e, ponė, sakėte, kad reikia stiprinti bendrą darbą su nacionalinėmis baudžiamo persikimo institucijomis ir kitomis Europos TVR srities agentūromis. Taigi toks klausimas jums būtų iki 17 pabaigos Europolas buvo paskelbęs gairias dėl duomenų valdymo. Jas parengti padėjo ir duomenų apsaugos pareigūnas. Taigi noriu paklausti, ar tose gairėse, ar juose atsispindi duomenų panaudojimo tik tikslas, nes yra situacinė analizė ir operatyvinė analizė, skirtingi tikslai kuriems e, duomenys naudojami. Ir kaip e, duombazių tarpusavio sąveika atsispindi jūsų gairėse. Kitas klausimas dėl agentūro tarpusavio darbo. Norėčiau paklausti, kaip tas bendradarbiavimas atrodo, kaip e, bendradarbiavimo profilis kūriamas su Eurojustu, kaip užtikrinama, uh, kad bendradarbiavimas būtų sėkmingas. Galvojant apie tą programą iki 21 metų, pasigėščiau nuorodos į e, bendradarbiavimą su Europos prokuratūra. Jeigu nebus bendradarbiavimo su Europos prokuratūra, tai kodėl, kokios bus to pasiekmes, o jeigu bus bendradarbiavimo, kokiu reikės papildomų išteklių šiam tikslui. Ačiū. Dabar nacionalinio parlamento atstovas iš Airijos, ponas Okvilan. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš žinau, kad e, kai kas nerimauja dėl Europolo programos 19-21 metams ir e, kalba apie darbą su trečiosiomis valstybėmis, tai apsiriboja tik kaiminystė su išimtimi JAV Tačiau Junktinė karalystė kitų metų kovą jau paliks sąjungą dokumentas programos pirmajame ketvirtė. Kodėlgi programoje nepaminėta šį sąjungą paliekanti narė? Ar nebūtų svarbu užtikrinti Europolui tvirtą bendradarbiavimą su Junktinė karalystė įvairiomis jos dalimis, be kitako Šiaurės Airija? Gal ponė e, Debol galėtų įvardinti, kokius darbus besiruoždama Brexit pradėjo agentūra, koks bus e, Europolo santykis su Junktinė karalystė po jos pasitraukimo dėl darbo programos. Aš žinau, kad e, nėra viskas labai gerai dėl profilių kūrimo ir čia už tai atsakingi pareigūnai paprasčiausiai perkelmi į kitus etatus su mažesniu apmokėjimu neretai. Taigi, kaip reaguoja šie darbuotojai, ar nepa, nepasijus e, tokie apgauti, pamiršti, ar tai nepakenks agentūros moraliai. Ačiū kolegai iš Airijos. Dabar suteiksiu žodį poniai Denber, parlamentariai iš Niderlandų. Prašom. Ačiū, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad aukštųjų ir žemųjų parlamento narių atstovai parlamento yra čia ir mes esame šimtinai moteriška delegacija, kuo aš labai džiaugiuosi. Reikia stiprinti informacijos perdavimą tarp vyriausybės ir parlamento ir čia stiprinti diskusijas apie Europolo ateitį. Dėl darbo programos. Europolas nori tapti labiau operatyvinę agentūrą, puikus siekis. Vis dėlto kyla klausimas, e, kokie, kokią formą tai įgaus, e, ko gali tikėtis nacionalinė policija iš tokios pilnos pamimties operatyvinių paslaugų. Dabar tas tarpdisciplininis bendradarbiavimas e, ir bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi, kas čia numatoma konkrečiai, reikėtų daugiau smulkmenų. Kalbant apie teisės valstybę, reikėtų pasidomėti, kaip bus dirbama su trečiosiomis valstybėmis, ypač tomis, kurios nepasižymi stipriausia žmogaus teisė apsauga, kokios, kokie atrodys, kaip atrodys tie susitarimai su trečiosiomis valstybėmis. Toliau dėl žvalgybos centro. Kaip pavyks užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, kad nebūtų pažeidžiami duomenų apsaugos dokumentai, kai kalbam apie keleivių duomenis, lėktuvais keliaujančiųjų duomenis, kovo su terorizmu. Čia Europolas vaidmuo nemažiau svarbus, kaip kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Kokią pagalbą konkrečiai teikiama valstybėms narėms kovant su terorizmu ir kaip yra suderinamas tas kovos su terorizmu ir kovos su nusikalstamumu darbas. Ačiū. Dabar Vengrijos parlamento narys Denaš, prašom. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezető igazgató asszony, tisztelt kollégák. Ačiū pirmininkė. Gerbiamą direktorę, gerbiami kolegos. Europolo daugiametės darbo programos projekte dėmesys sutelkiamas į migracijos iššūkius, terorizmo grėsmės. Ir mes galvojame, kad viena iš efektyviausių priemonių kovoti su tuo yra teisėjų saugos institucijų bendarbiavimas. Mes galvojame, kad nepaprastai svarbu yra užtikrinti bendarbiavimą su Europolu, keitimąsi informaciją su atitinkamomis tarnybomis. Ir mes tikrai remiame keitimas informaciją dėl tų priemonių ar metodų, kurias atitinkamos tarnybos naudoja. Ir jungtinės įvairias galimybės mes labai remtumėm, norėtumėm stiprinti um, mūsų dalyvavimo operatyvinėse programuose. Europolo daugiametėje programoje didelis dėmesys taip pat skiriamas teisingumo vidaus reikalų prioritetams. Ir Vengrija labai remia tuos prioritetus, kurie čia įvardinti iš tų a, prioritetų, kurie nurodyti tame dokumente. Kova su nelegalia migracija Vengrija yra vienas iš didžiausių iššūkių dėl mūsų geopolitinės situacijos. Mes turime taip pat planuoti ir galvodami apie ilgalaikį laikotarpį, turėtume omenyje mūsų šengeno sienas, taip pat ir naujas nusikalstamumo formas, kurios atsiranda ir gali turėti poveikio ne vien tik tai Vengrijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Mes labai norėtumėm stiprinti keitimas informaciją tarp valstybių per sieną, taip pat mūsų dalyvavimą operatyvinėme bendradarbiavime, kuris yra paremtas Europos iniciatyvomis. Norėtumėm, kad Europolas būtų tikrai efektyvi organizacija su veiksminga valdymo struktūra. Mes norėtumėm, kad būtų sukurta palanki bazė, kad būtų galima tinkamai panaudoti esamas priemonės ir išteklius ir užtikrinti, kad valstybės narės gautų reikiamą pagalbą ir kad visi mechanizmai veiktų kaip galima skaidriau. Ačiū, dėkoju ypač už šią galimybę dalyvauti tokiame renginyje, kur um, yra susirinkę nacionaliniai parlamentai. Junktinės karalystės parlamento vardu Lordas Kirkop. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti naująją Europolo direktorę. Manau, kad kadangi daug kalbėjome apie Europolo didesnį skaidrumą, atskaitomumą ir aš šitin raginau tai užtikrinti, todėl labai džiaugiuosi galimybę būti šiandien šiame renginyje, prisidėti prie to proceso. Taip pat labai džiaugiuosi, kad vos prieš kelias dienas Junktinė karalystė nusprendė vis tik tai dalyvauti gyveninant naujasias taisyklės dėl finansinės informacijos keitimosi, kad būtų galima gyveninti ir pinigų plovimo um, direktyvą direktyvą, galvoti apie penktąją e, versiją ir aš tikrai galvoju, e, kad labai svarbus yra Europolo vaidmuo ir Junktinės karalystės dalyvavimas yra būtinas toje veikloje. Aš buvau pranešėjęs dėl asmens duomenų apsaugos reglamento ir galvoju, kad tikrai tai labai svarbu galvojant apie mūsų saugumą Europoje. Uh, Kadangi yra daug agentūrų, organizacijų, su kuriamis turi dirbti Europolas, tai yra ir ES agentūros, bet taip pat ir išorės įvairios organizacijos, mane labai neramina kokia, mm, kokie bus padariniai to, kokia yra Britų pozicija ir, ir, ir dabar, ir ateityje. Ir aš norėčiau direktorės pako, išgirsti komentarą būtent ypač dėl tų mm, santykių tarp Europol ir kitų institucijų ar organizacijų ir to, tų taisyklių, kurios yra taikomos duomenų apsaugos ir saugumo srityse, ypač turint omenyje tos santykius ir kaip visą tai Mm, e, yra taikoma atsižvelgiant į dabartinius santykius Junktinėje karalystėje ir kitomis valstybėmis narėmis. Ir mus tikrai labai neramina, aišku, tie dalykai ir Europolo sėkmė yra paremta labai stipriu Junktinės karalystės bendarbiavimu ir dalyvavimu praeitie. Taigi mus labai tikrai neramina ateitis. Ne, ponas Mendės, Prancūzijos vardu. Ačiū pirmininką, kalbėsiu trumpai ir greitai. Turiu labai paprastą klausimą dėl perspektyvų, kaip galima užtikrinti geresnį policijos bendarbiavimą ateityje. Ar Europolas turėtų būti operatyvinė agentūra užsiimanti kova su nusikalstamumu per sienas tarp valstybių, kaip kad pavyzdžiui, kai buvo 2015 metais, kuomet buvo teroristai teroristiniai išpoliai. Bet kaip, ar galime galvoti apie, tai, apie ateities um, tokią veiklą, tai yra būtent labiau um, operatyvinį Europolo darbą? Ačiū už tai, ypač, kad kalbėjote trumpai, kadangi dar daug kolegų nori pasisakyti, tik jeigu galite, labai prašau, tą pačią dvasę pasisakyti trumpai. Na dabar, ponia Vysen, vėlgi Niderlandų vardu. Um, bedankt. De... Ačiū. Niderlandų karalystės senatas dėkoja visiems, kurie suorganizavo mūsų šiandieninį posėdį ir labai ačiū Europolui už agentūros indėlį kovojant su nusikalstamamu visoje Europoje. Turėčiau klausimą dėl Europolo daugiametės programos. Antrasis tikslas operatyvinę pagalbą Europos valstybei, ekspertų paramos teikimas. Kitaip sakant, Europolas teiks operatyvinę ir kitokią ekspertų lygio pagalbą valstybių narių vykdomiams baudžiamiesiems tyrimams. Tai kas tai bus? Ar kažkas papildomai nei informacija, kokius e, tyriamuosius įgaliojimus gaus Europolo pareigūnai, kurie prisijungs prie valstybių narių vykdomų tyrimų. Kokie tie bus įgaliojimai, kokios jų bus teisės ir kokiu būdu jungtinis parlamentinis priežiūros komitetas galės sekti jų veiklą. Ar Europolas informuos mus apie tai, kokį vaidmenį atliko įvairiuose tyrimuose. Mane labai domina Europolo reakcija. Dėkui. For, for... Dėkoju. Dabar ponas Papatiedoro Graikijos parlamento atstovas. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Debol, naująją Europolo direktorę. Dėkuoju Jums už labai išsamų daugiametės programos pristatymą. Savo ruoštų norėčiau pakalbėti apie naujus iššūkius egzistuojančius šiandieną. Galvoju apie migracijos krizę, saugumo problemas, pirmiausiai Vakarų Balkanuose. Žinome, kad jau nebe 2015 metai, kuomet matėme didžiulius migrantų srautus buvo pasirašyta ES Turkijos deklaracija, kuri dabar galioja. Ir matome, kad Graikijos salose yra įstrigusių labai daug žmonių, būtent po tos deklaracijos atsiradimo. 15-18 tūkstančių pabėgėlių penkiose Graikijos salose. Europolas dirba, veikia, taip pat kitos agentūros tam, kad prisidėtų prie pabėgėlių krizės sprendimo ES, bet ar neatsiras daugiau nesaugumo. Artėja Europos parlamento rinkimai, matysime taip pat kampaniją, bus daug kas pasakyta apie saugumą, apie tai, kaip tai susijęs su pabėgėlių krize, su to, kaip mes su jie tvarkomės ir kokius papildomus išteklius galėtų dabar panaudoti Europolas tam, kad galėtų spręsti saugumo problemas tas, kurios yra susijusios su pabėgėlių krize. Aš taip pat norėčiau paklausti jūsų, ar jūsų nuomonė nebus taip, kad toks migracijos problemos sprendimas e, sukels dar didesnę radikalizaciją tarp, tarp tam tikrų migrantų grupių. Dėkoju. Dabar Martin Toledano Ispanijos atstovas. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Dėkoju vykdančiai direktoriai Europolo. Norėčiau nu, trumpai pristatyti keletą minčių ir kai ko paklausti. Europolo iššūkiai, uždaviniai yra labai aiškus, kaip mums ką tik buvo pasakyta, kuriuos taip pat ir mes patys žinome, tai yra kova su terorizmu, organizuotais nusikaltimais, kibernetiniais nusikaltimais, kova su migrantų gabentojais ir jis Ispanija mm, taip pat yra susirūpinusi dėl finansavimo aspektų agentūros e, nes labai svarbus dalykai yra informacija, veiksmų derinimas, e, darbas su policininkais valstybių narių, sprendžiant tuos nusikaltimus. Ir aš norėjau paklausti jūsų, E, kai bus e, dėl finansavimo mažesnio. Ar tai nėra dėl to, kad traukėsi Junktinė karalystė, dėl to nėra pakankamai lėšų ir galbūt mes ką nors galime padaryti, nes mes labai esame sunerime dėl neigiamo poveikio saugumui mūsų valstybėse narėse. Europos Sąjunga labai uh, dažnai uh, nėra aiškiai suprantamas dalykas piliečiams, jie nežino, kaip ji veikia ir reikėtų, kad uh, būtų matomesnis Europolas, nes tai sustiprina piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Reikėtų skleisti e, darbo rezultatus Europolo ir norėčiau paklausti jūsų, kaip uh, Mm, paprašyti, kad Europolas daugiau kalbėtų apie tai, kaip galėtų užtikrinti didesnį saugumą mūsų piliečių. Ir tokiu būdu mes galbūt galėtume e, daryti tam tikrą spaudimą ir reikalauti didesnio finansavimo Europolui. Dabar e, asmeninis pastebėjimas. E, Euro arešto, Europos arešto orderiai. Kaip sprendžiate naujausią krizę kilusią su jais? Dabar Karamanly, Prancūzijos atstovė. Dėkoju, pirminkė. E, kolegos kalbėjo ir iš jų pasisakymų labai aiškiai matyti, kad jaučiamas susirūpinimas dėl to, kad nepakankamai yra bendradarbiaujama, nepakankamai išplėtoti bendradarbiavimo pajėgumai. Ir norėčiau paklausti, kaip bendrabiavimas tarp Europolo ir kitų agentūrų vyks Europos Sąjungoje. Ar nėra e, pavojus, kad atsiras, pavyzdžiui, konkurencija nesveika tarp Europolo ir Frontexo, nes Frontexas taip pat e, siekia kovoti su e, terorizmu, su ginklų kontrabanda, nes ta agentūra užsima ES išorės sienų apsaugą. Kitas dalykas - pasiskirstimas vaidmenimis, e, kovojant su nelegaliu migrantų gabenimu. Ir norėčiau kreiptis į e, direktorę ir paklausti jos, e, pavyzdžiui, apie tos karštuosius taškus, migrantų patikros taškus. E, galvojama apie regionės platformas, e, tam tikras platformas e, nesausumoje. Kaip jūs galvojate, kaip galima išvengti, sprendžiant tuos visus dalykus konkuravimo nesveiko agentūros ir, ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip parlamentinė priežiūra vyks toliau Europolo. Dėkoju. Dabar su Teiksiu žodį ponui e- Angel iš Luksemburgo. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Noriu padėkoti poniai Debol už jos pasisakymus, už jos pasiekimus per penkis mėnesius. Sutinku su ją, kad daugiametė finansinė programa yra. E, Išiškina tokią problemą, kai visi nori daugiau Europos, bet niekas nenori už ją mokėti. Ir tai išiškėja diskusijose taryboje. Aš noriu pasakyti, kad labai remiu tvirtą Europos viešąją tarnybą ir mes žiūrėdami į agentūras matome, kad tarnautojai e, pakeičiami nuolatiniai laikinais darbuotojais, kontraktiniais darbuotojais tose agentūrose ir kokia yra padėtis Europolė. Žinome, kad daug žmonių yra atsiunčiama iš valstybių narių į Europolą. E, bet reikia gerai motivuotų darbuotojų, turinčių geras darbo sąlygas. Tai labai svarbu tiek visoms ES institucijoms apskritai, tiek agentūroms. Dėkoju, kolegos. E, dėkoju visiems už labai aktualius, labai svarbius klausimus. Ir dabar mielai suteiksiu žodį vykdančiai direktoriai. Noriu pasakyti, kad mes 17 val. Mm, šią posėdžio dalį baigsime. Nežinau, ar direktorė sugebės atsakyti jūsų visų e, klausimus, bet pabandykite sugrupuoti galbūt klausimus ir pristatyti svarbiausius dalykus. Your... Ačiū, labai ačiū Jums visiems už pastabas ir klausimus. Visą tai padės e, sėkmingiau tarnauti Europos piliečiams. Pabandysiu atsakyti į klausimus pagal teminės grupės. Migracijos tema, pradėsiu nuo jos. Europolas turi kovos su negalių žmonių gabenimu, negalia migracija centrą ir ten vyksta 19 šiuo metu tyrimų. Tuo pat metu Tokių tyrimų galėtų ir būti daugiau, bet mes turime prioriteto taisyklę ir galime padėti vykdyti tik 19 tyrimų. Mes e, matome, kad situacija tikrai negerėja, ypač smurto atveju auga, e, kai žmonės yra gabenami nelegaliai. Mūsų sunkių ir organizuoto nusikalstamumo skyriaus e, pareigūnai 25 visų, e, procentus visų vykdomų tyrimų skiria būtent kovai su žmonių kontrabandininkais. Čia reikėtų pabrėžti tai, kad informacija turi būti renkama visoje Europoje, reikia ją keistis sėkmingai ir čia reikia standartizuoti informaciją. Mes, aišku, norime, kad poveikis būtų kuo dides, didesnis ir kozi e, Darbo grupiai, tarybos darbo grupėms pristatysime dešimties e, veiksmų planą. Tris veiksmus pristatysiu. E, ryšių pareigūnas, e, pareigūnai turi būti deleguojami Europolą ir jie dirbs būtent su migracija. Yra toks ryšių pareigūnas deleguotas nuo valstybių narių kovojant su terorizmu, gauti geri rezultatai. Norime to paties ir su migracijos klausimų, gali bendradarbiauti pareigūnai tarpusavėje, pasikalbėti, keistis geriausia patirtimi. Dabar e, kaip kovoti su migracija, ypač nelegale, reikia imtis aktyvesnių veiksmų valstybėms narėms. Tikslas turėtų būti užkardyti nusikalstamą veiklą, konfiskuoti iš nusikalstamų gautas pajamas ir Europolas padės čia bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, kovojant su negalia migracija, migrantų gabenimu, tai yra svarbus tikslas, reikia neleisti, kad šie žmonės pasiektų Europos sienas, taip pat reikia gauti žvalgybinės informacijos iš trečiųjų valstybių, tai labai svarbu, reikia iš anksto žinoti, kokie migrantų, kokios migrantų gaujos veikia, kaip jos veikia. Klausimas apie korupciją buvo užduotas. Buvo e, pasakyta, kad mūsų daugiametėje programoje kovo su korupcija nėra paminėta. Taip, aš sutinku, kad korupcija gali sąlygoti gausybę e, tolesnių nusikalstamų veikų Mes tuo pat metu dirbame, kovodami su korupcija, pavyzdžiui, sporto srityje vyksta e, čia tyrimai pastaruoju metu. Mes labai konkrečiai apibrėžėme agentūros teikiamą pagalbą konkrečiam tyrimui dėl korupcijos kaip temos įtraukimą į daugiametę programą, ar mūsų valdyba nuspręs tą padaryti. 19 metams jau numatyta veiksmų. Europolas palaikys antikorupcinius valstybių narių inicijuotus tyrimus, mes palaikysime e, projektus, kurie padės kovoti su korupcija ir mes stiprinsime e, bendradarbiavimą su e, antikorupcinėmis agentūromis bendradarbiavimas su Turkija. Jis, kaip pažymėjo narys iš Kipro, vyksta ir Europolas pažymėtų, kad tu, turi pridėtinės vertės bendradarbiavimas su trečiosiams valstybėmis ir tos reitės yra nuo kovos su nusikalstamamu iki nelegalios migracijos. Tuo pat metu turime, turime mes pagrindų susitarimą ketvirtaisiais metais patvirtinta, tačiau jame nenumatyta galimybės keistis asmens duomenimis. Ten bendradarbiauti e, galimybių daug, sričių daugybė ir e, Europole e, dirba Turkijos ryšių pareigūnas, veikla pradėjo 16 metais, tačiau nesikeičiama su Turkija asmens duomenimis. Dėl bendradarbiavimo ateityje Jau komisija sąjungos vardu dėrėsis su Turkija dėl to, kaip ir ar apskritai bus keičiamasi asmens duomenimis su Turkija ir jos struktūromis. Turkija yra viena iš prioritetinių šiuo tikslu narių ir mūsų Europolo valdyba į tai atsižvelgia. antiteroristinio mm, turinio pašalinimas, teroristinio turinio pašalinimas, atsiprašau, tai čia mes tikrai galime pasidžiaugti pasiekimais, ačiū už jūsų paramą, tas specialusis skyrius buvo sukurtas 15 metais, iki šiol 66 tūkstančiai turinio vienetų buvo identifikuota ir uh, pašalinta iš viso 64 tūkstančiai turto vienetų, tai yra tikrai didelis skaičius, 84,5 procentai nuo viso įtariamo turinio. Pirmininkas Junkeris e, yra atkreipęs e, į tai dėmesį, jis e, kalba apie svarbę komisijos iniciatyvą, jos tikrai laukiame, tikrai reikia, kad stipriau galėtumėme kovoti su radikalizacija internete. Kartu su komisija ieškosime būdų tą naująją platformą įgyvendinti. Tuo pat metu akivaizdu, kad tai pareikalaus tiek finansinių, tiek žmogiškųjų išteklių. Komisija pasiūlymą teikia, jam rengiantis buvo su Europolu konsultuojamasi, ačiū už tai, Beje, mintis dėl tokio pasiūlymo tikrai yra gera, nes mums reikėtų kuo greičiau e, sugebėti pašalinti teroristų skelbiamą turinį iš interneto, tai labai svarbus būdas kovoti su radikalizacija. Dėl bendradarbiavimo tarp agentūrų, tikra tiesa, kartais e, kyla klausimų, kaip visos tos agentūros dirbs kartu, kaip nesikiš viena į kitos kompetenciją. Būtent dėl to svarbus yra Europos agentūrų tinklas. Mes visi dirbsime ties bendromis strategijomis, bendrais veiksmais ir bendraisiais vertinimais. Frontexo ir Europolo valdybos pirmą kartą posėdžiaus kartu kitą savaitę. Šis posėdis tikrai svarbus nes bus aptarta, e, aptarti Frontexo ir Europolo įgaliojimai ir konkrečiai įvardinama, kaip bus bendradarbiaujama tarp agentūrų. Vyko puikus susitikimas aukščiausių lygių su Frontexu ir tikiu, kad sėkmingai apibriešime ateities darbo gairias, rasime reikalum, reikalingus sprendimus. Agentūrų įgaliomai skiriasi. Europolas kovoja e, su nusikaltimais ir palaiko teisėjai tvarkos tyrimus, e, kuriuos vykdo valstybės narės, o Frontexas atsakingas už išorės sienų apsaugą. Tuo pat metu mes turime e, potencialiai Frontexui įdomios informacijos, taigi ją keistis būtina. Ir Frontexui tai tikrai gali būti naudinga finansiniai nusikaltimai ir atitinkamas skyrius FIU, kovos su finansiniais nusikaltimais skyrius. E, svarbus sąjungai yra tikslas, reikia daugiau dėmesio skirti kovai su finansiniais nusikaltimais, apmokinti pareigūnus įvykdyti tokius finansinius tyrimus. Europinių lygių esame įsitikinę, kad reikia čia stengtis labiau, reikia pasinaudoti sukaupta patirtimi, padedant valstybėms narėms šiuo metu. E, Europolas bendradarbiauja su aštuoniomis FIU. Ir rezultatai tikrai geri. Mes tikrai e, bendradarbiaujame pagal bendrą pagrindą ir jis suteikia Europolui galimybės kreiptis dėl finansinių tyrimų informacijos, tačiau tą reikia daryti per Europolo nacionalinį pareigūną, sakytumėme, kad naujasis pagrindas sustiprins mūsų kovą su finansiniais nusikaltimais, kas savaime yra sąjungos prioritetas. Dėl 19 metų biudžeto, kaip jau pabrėžta, pirmininko ir kaip kalbėjo gerbiami nariai, 19 metų biudžeto projektas Europolui siekia 121,9 milijonus eurų ir tik penki papildomi etatai numatyti, neatsižvelgiama į tą gausybę iniciatyvų, kurių mums reikia, reikia gyvendinti, kurių esame prašomi biudžetas realiai sumažėja 3,2 milijonais, lyginant su 18 metų biudžetu. Taip pat sumažinimas realiais skaičiais 21 milijoną siekia, jeigu mes pažvelgsime į Europolo valdybos situaciją. Jeigu nebus atsižvelgta mūsų prašymus dėl padidinimo biudžeto, kokios problemos kils, karštie, karštosiuose teškuose bus sunku e, mūsų e, pareigūnus dislokuoti, e, tos šifravimo ir dešifravimo platformos, jos turi būti sukurtos 18 metais, tai svarbus žingsnis kovoja su kibernetiniais nusikaltimais. Čia gali kilti problemų būtent šifravimo sritis ir mūsų IT sistemo atnaujinimas gali strikti. Taip pat bus e, sunkiau padėti valstybėms narėms jų specialiuosios intervencijos e, grupėms, čia turiuomenį Atlas tinklą, sudėtingiau bus juose dalyvauti ir tikrai nebus taip paprasta kovoti su pinigų plovimu. Dėl teroristinio turinio šalinimo, jeigu mes norime e, atlikti tą darbą realiu laiku, tai pareikalaus papildomų išteklių Dar yra ir antriniai patikrinimai karštuosiuose taškuose. Abejojame, ar tą bus įmanoma atlikti. Taip pat tamsiojo tinklo dark web e, tyrimai reikalauja daug išteklių ir didelio e, pareigūnų indėlio. Beje, mūsų IT sistemos pastaraisiais metais neinvestavome į jas pakankamais, nes trūkstant pinigų mes vis pasimdome iš e, IT skyriaus tačiau Europolas tiesiogiai padeda valstybėms narėms, o valstybės narės prašo vis daugiau, ypač e, pagalbos prašoma tose srityse, kur sudėtinga e, pavieniui kažką padaryti, pavyzdžiui, šifravimas ir informacijos analizė. Taigi mūsų darbo apimtis realiai atspindi tyrimų valstybėse narėse apimtis dėl breksito gausybė pareigūnų teisėtvarkos srityje nerimauja dėl breksito pasiekmių. Mes jau bandėme įvertinti breksito pasiekmes ir atsakėme į keletą klausimų, kuriuos pateikė komisija. Esu tikra, kad mes susitvarkysime su breksito iššūkiais, tačiau dar per anksti galvoti apie pilną e, įmanomų problemų sprendimą Reikia e, pirmiausia pažvelgti platesnį kontekstą saugumo užtikrinime ir koks čia Europolo vaidmo. Noriu e, Jūs patikinti, kad Europolas ruošiasi kiekvienam įmanomam breksito scenarijui ir su policijos vadovais mes aptarėme tuos įvairius e, scenarijus, ko galime tikėtis iš breksito. Dėl integruoto duomenų valdymo. Koks čia būtų Europolo vaidmuo, buvo teirautasi. Europolas turi padėti keistis informaciją ir keičiamas informacija keturiais tikslais. Kryžminis duomenų patikrinimas, strateginė duomenų analizė, operatyvinė analizė ir ketvirta paprastesnis keitimasis duomenimis. Šiuo tikslu sukurtos Europolo duombazės visada e, buvo grįstos e, ta įvardinta sistema, o dabar reikia pasirūpinti, kad prieiga prie Europolo duombazių e, būtų suteikiama tik jeigu kreipiamasi su tinkamu tikslu. Mes dirbame griežtai laikydamėsi duomenų apsaugos teisės aktų. Pagal reglamentą galioja labai griežta duomenų apsaugos tvarka. Situaciją prižiūri gausybė mūsų žmonių ir taip pat išorės agentūrų. Mes turime visiškai nepriklausomą duomenų apsaugos pareigūną Europole, jį paskyrė Europolo valdyba. Jis kasdien uh, atlieka paieškas mūsų sistemoje, tikslas įsitikinti, ar dirbame pagal teisės aktą ar ne. Jeigu pastebima netitikimų, reikia mums taisytis. Iš išorės mus kontroliuoja EDPS, duomenų apsaugos pareigūnas, su juo labai glaudžiai bendradarbiavimą, yra dar ir nacionalinės struktūros ir bendradarbiavimo valdyba. Taigi Europolas jau kurį laiką e, turi labai griežtas taisyklės dėl duomenų rinkimo ir tvarkymo. Duomenys yra tinkamai paženklinami ir tokiu būdu užtikriname, kad juos gautų tik tie, kurie turi teisę juos gauti ir kad e, duomenys pasiektų e, adresatą saugiai, o duomenų siuntėjas išlieka ir duomenų savininkus, nurodo duomenų surinkimo tikslą. Ir čia labai svarbu pažymėti, kad tie duomenys ir toliau priklauso valstybėms narėms. Kaip yra prieinama prie uh, duomenų, mes čia turime parengę atskiras gairias ir tik tie žmonės, kurie turi specialų išsilavinimą, yra teisėtvarkos pareigūnai, yra gavę atitinkamus įgaliojimus, tik jie gali gauti prieigą prie e, duombazių. Jeigu pageidausite, raštu galėsiu labai išsamei atsakyti į šį klausimą. Spėju, kad man skirtas laikas beveik ir baigėsi. Tikra tiesa. Vis dėlto buvo užduota tikrai aštrių klausimų. Kolegos, jeigu norite išsamesnio atsakymo, tai žinoma, galite atsakyti, aišku, proto e, e, ribose. Sup suprantu, kolegos, supraskite, kolegos, kad direktorė negali pilnai atsakyti. Vis dėlto aš suprantu, kad norima gauti daugiau informacijos dėl breksito, kaip girdėjome ir kiek aš žinau, buvo ruošiamasi su komisija, tuo pat metu dėl saugumo sutarties laukia labai sudėtingos dėrybos. Aišku, Europolas iš operatyvinės pusės nieko nepadarys, kol nebus politinių sprendimų. Klausimai sudėtingi. Kolegos, vis dėlto, jeigu nebuvo patenkinti atsakymais, gal galite pasiteirauti. Tačiau turime mažai laiko. Ketrin, ar norite kažkaip apibendrinti e, savo pasisakymą? Uh, noriu pasakyti, kad e, kalbėjome su ministrais valstybėse narise, taip pat su teisės saugos bendruomenė ir noriu pasakyti, jog Vakarų Balkanai mums yra prioritetas bendrų veiksmų dienos buvo surinktos su valstybėmis narėmis, tarp valstybių narių vakarų Balkanų šalių, vyko diskusijos, kalbėjom apie tai, kaip perduodami asmens duomenys trečiosiam šalims reikalavimai yra labai griežti. Europos komisija yra atsakinga už tai, kad būtų pasirašyti atitinkami susitarimai. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už dėmesį. E, ir e, Man labai malonu, kad jūs e, domėjotės operacinę paramą, kurią gali steigti Europolas valstybės narėms. Jeigu norite paklausti ko nors raštu, tą darykite, aš jums atsakysiu. Ir jeigu turite klausimą, apsilankykite Europole, mes atsakysime jums į visus klausimus, kuriuos ir šiandien e, iškėlėte. Ačiū, tikiuosi susitikti su jumis vėl. Dėkoju e, vykdančiai direktoriai. Kolegos, jeigu jaučiate, kad e, nebuvo atsakyta nespecialiai netyčia kokį nors klausimą, tai kreipkitės arba į mūsų į sekretoriatą, ar tiesiai į e, vykdančią direktorę. Norėčiau dar kai ką patikslinti dėl breksito, ką sakiau, e, saugumo susitarimas ir dėl Europolo klausimo. Jungtinė karalystė galės nuomotis Europolo duomenų baze Ir dėl Europolo narystės e, yra klausimų, vyksta dėrybos, tie klausimai yra žinomi. Komisijos pozicija yra labai aiški apie dėl to, ko gali tikėtis Junktinė karalystė, o operaciniu požiūriu sudėtinga Europolui, ką nors dabar pasakyti, kol nėra darybų rezultato aiškesnių. Šis klausimas yra labai sudėtingas valstybės narėms ir ne vienas iš jūsų apie tai kalbėjote. Dabar pereiname prie paskutinės šios dienos e, darbo dalies. Kalbėsime su svečiais su Europo, Europolo valdy, valdybos atstovais, aptarsime veiklą valdybos šiuo metu kovo rugsėjo mėnesį. Pas mus lankosi du atstovai, ponas Svetanovas, Bulgarijos atstovas, taip pat Prit Perkna, kuris yra valdybos Europolo vadovas. Labai kviečiu jūs nuoširdžiai į tribūną, o kol jūs artėjate, pristatysiu šį klausimą. E, taigi tai numatyta, ši dalis numatyta mūsų mūsų e, darbo tvarkė pagal 14 Europolo reglamento straipsnį. Ponas Svetanovas dalyvavo e, Europolo valdybos posėdėje vykusiame Sofijoje gegužės 4 dieną. Tai buvo 107 posėdis. E, jis dalyvavo kaip bendr, bendros patikros parlamentės priežios grupės bendrapirmininkis. Ir jis pristatys savo mintis apie šį susitikimą. Taip pat mes pagal 51 Europolo reglamento straipsnį pakvietėme Europolo valdybos pirmininką, kuris pasakys, o po to surinksime diskusijas, galės pasakyti Europos parlamentai, nacionalinių parlamento atstovai, turbūt nacionalinių parlamento atstovų yra daugiau, taigi atitinkamai ir sudarysime sąrašą dabar. Norėčiau pakviesti poną Pritperną, kuris, e, kuriam skiriu 10 minučių jūs pristatykite valdybos apartatą, kviečiu jūs tą padaryti. Dėkoju. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasisakyti šiandieną. Turiu 10 minučių. E, kalbėsiu apie Europolą, apie valdybą, bet turiu pristatyti jums pusmečio darbo rezultatus ir dešimt minučių tikrai man per trumpas laikas skirtas, tai galiu šiek tiek ir užvilkinti savo pasisakymą užtęsti. Aš e, noriu pasakyti, kad esu labai laimingas, kad galiu kreiptis į Jūs šiandieną kaip Europolo e, valdybos pirmininkas. E, E, šiek tiek kilo techninių problemų dėl vertimo. Pirmininkas klausė, ar visi girdi vertimą. Vertimą į olandų kalbą konkrečiai. Atrodo viskas gerai. Dabar viskas gerai. Atsiprašau. Teskite. Šis susitikimas yra paskutinis, kuriame dalyvauju kaip valdybos pirmininkas. Mano e, kadencija baigsis gruodžio mėnesį ir bus e, valdyboje renkamas naujas pirmininkas ir pavaduotojas labai greitai. Pradžioje noriu pasakyti, kad valdyba mano, kad bendroji parlamentės priežios grupė yra labai e, svarbi mūsų partnerė ir mes turime stiprinti bendarbiavimą. Mes e, manome, kad parlamentė priežiūra yra labai svarbus dalykas Europos Sąjunga ir valstybės narės dabar susiduria su nepaprastai rimtomis saugumo problemomis. Reikia labiau e, remti nacionalinės teisės saugos institucijas, e, Europolas turėtų tą daryti ir prašoma daugiau bendradarbiavimo. Aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų darbus pagrindinėse srityse. Norėčiau pakalbėti apie bendarbiavimą su šia parlamentinės priežios grupe, Taip pat pakalbėsiu apie numatomą veiklą pabaigoje. E, mūsų valdybos paskutinis susitikimas vyko gegužės mėnesį Sofijoje, Bulgarijoje. Kalbėjome apie įvairius klausimus apie Europolo vidines, e, vidinius reikalus, e, strateginius klausimus, strateginius klausimus ir norėčiau pakalbėti šiek tiek apie išorės e, sa, ryšius. Bet dabar grįšiu prie Europolo vidaus reikalų. Yra patvirtinta nauja politiką Europole, kuris skirta užtikrinti žmogaus orumui ir e, asmenų apsaugai nuo psichologinio ir lytinio priekabiavimo. Ir Europolas toliau stiprins savo politiką šioje srityje, numatyti griežtesni mokymai darbuotojams atitinkamiems šioje srityje. Taip pat valdyba uh, E, patvirtino naujausią konsoliduotą metinės veiklos ataskaitą, tai vadinama KAR 2017 metų ataskaitą. Joje kalbama apie pozityvius rezultatus ne tik operacinėje ar strateginėje srityse, bet taip pat pozityviai vertinama valdysena, finansiniai e, žmogiškųjų išteklių klausimai Europolo. Taip pat valdyba kalbėjo apie kokybinius ir kiekybinius vertinimo kriterijus taikomus metinėms ataskaitoms e, e, informacijai, ir informacijai, kurią teikia kiekviena valstybė narė Europolui. Ir e, reikia pasakyti, kad tai yra nauji dalykai ir ataskaitos bus rengiamos ateityje pagal Europolo reglamento 7 ir 11 straipsnius. Pirmą kartą tokia ataskaita bus rengiama 18 metams ir paskelbta kitais metais. Ir aš manau, kad mes, galėdami palyginti statistinę tam tikrą informaciją, užsitikrinsime geresnius informacijos mainus tarp Europolo ir valstybių narių. Ataskaita bus pateikta Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams ir kitiems e, subjektams, kurie numatyti Europolo reglamente. Taip pat ir e, bendrai parlamentinės priežios grupiai bus perduota ataskaita. Dabar pakalbėsiu apie išorės ryšius Europolo ir naujausius pasiekimus pasiekimus. Noriu pasakyti, kad valdyba patvirtino kriterijus e, e, vertinti veiklai ryšių palaikymo pareigūnų su Albanija, Bosnija, Hercegovina ir Serbija. Vertinimas e, mums suteiks informacijos apie ryšių palaikymo pareigūnų vaidmenį ir jų tos iniciatyvos vertę. Vertinimas e, turėtų būti atliktas iki kitų metų pabaigos. E, Europolo bendarbiavimas su valst... vakarų Balkanų valstybėmis yra labai svarbus. Valdyba tai vertina, nes tos šalys, to regiono šalys yra labai svarbios partneriais kovojant su organizuotais nusikal... nusikaltimais ir o, terorizmu. Ir apie tai kalbame Europolo terorizmo situacijos ir tendencijų ataskaitoje, kuri neseniai paskelbta. Galima pasakyti, kad bendradarbiavimas su tomis šalimis yra ir galimybė integruoti jas į mūsų saugumo struktūras, plėtoti dialogą, palaikant ryšius, kovojant su terorizmu. Taip pat vadovantis Europolo reglamentu ir išorės strategija 17-20 metais valdyba patvirtino išvadas darbinių ryšių tarp Europolo ir Izraelio teisėsaugos institucijų. E, susitarimai su Izraeliu e, pas patvirtinti yra Liepos 17 dieną, bet jie neapima keitimosi asmens e, duomenimis. Tikslas susitarimo yra palengvinti informacijos e, mainus, bendradarbiavimą sustiprinti, e, keičiantis, pavyzdžiui, ekspertinėmis žiniomis, keičiantis ataskaitomis apie bendrąją padėtį, keičiantis informaciją apie įvairius e, tyrimus nusikaltimų. Ir taip pat e, susitarimas leis e, lengviau atlikti tyrimą tam tikrų nusikaltimų. Kalbant apie biudžetą, aš norėčiau padėkoti Austrijos atstovui Petriui Vaitingeriui. Taip pat norėčiau padėkoti ir Europos parlamento piliečių laisvių ir teisų komiteto pirmininkui Klodui Morasui e, už jų paramą e, dides, dėl didesnio biudžeto. Mes žinome, kad atitinkamos nuostatos buvo patvirtintos, kai buvo tvirtinamas šių metų taisomasis biudžetas. E, taisomasis biudžetas šių metų 18 buvo labai svarbus, galvant apie papildomus uždavinius tenkančius Europolui. Mes, pavyzdžiui, turime užtikrinti, kad galėtų veiksmingai veikti e, atvykstantis pareigūnai taip vadinamosi karštuosiuose taškuose viduržėmio jūroje. Ir finansavimas e, šiuo požiūriu labai svarbus, taip pat stiprinama šifravimo pajėgumai Europolo ir tam reikia finansavimo. E, Direktoriau kalbėjo apie finansinį ateinantį laikotarpį ir tai, kas numatyta, kelia susirūpinimą. E, e, buvo kalbėta ir parlamente, ir taryboje apie tai, kad uh, veiksmingumas Europolo gali nukentėti, jeigu bus mažinamas finansavimas. Mes turime bendarbiauti su teisės saugos institucijomis, su interneto paslaugų teikėjais, kovodami su, kovoti su teroristinė propaganda, taip pat su lytiniu išnaudojimu. Ir e, gali visos tos sritys nukentėti dėl mažesnio finansavimo. Jeigu kalbėsime apie apie kitų metų biudžeto projektą, matome, kad 21 milijonų eurų, 21 e, milijonų eurų mažinamas finansavimas pagal e, šį projektą Europolui ir 38 etatais e, mažiau darbuotojų turėsime. 38 etatai bus paimti ir Europolas turi turėti pakankamai išteklių, nes E, tie ištekliai yra būtini tam, kad mes galėtume e, sureaguoti į valstybių narių prašymus, keistis informaciją, sureaguoti kitus aktualius jų prašymus. Dabar keletą žodžių apie bendarbiavimą tarp e, valdybos ir bendros parlamentinės priežios grupės. Per mūsų valdybos naujausią E, susitikimą, kuris neseniai vyko. Mes e, susitikome ir su ponu Cvetanovu. Norėčiau padėkoti Jums, ponė Cvetanovai, už Jūsų labai vertingą įnašą. Aš žinau, kad ponas Svetanovas kalbės iškart po manęs, taigi labai trumpai tik tai pristatysiu klausimus, kurie buvo svarstomi per valdybos posėdį ir apie parengiamuosius darbus. Aš e, manau, kad mums dabar reikia ne tik užtikrinti pusiausvyrą tarp didesnės atskaitomybės ir skaidrumo, bet taip pat labai svarbu užtikrinti e, operacinės ar jautros informacijos apsaugą. Taip pat e, reikia e, galvoti, kaip mes turime įgyventinti mūsų atitinkamus uždavinius valdyba Europolo yra pagrindinis valdymo organas. Mes turime apibriežti e, operacinius poreikius, strateginės galimybės, taip pat užtikrinti, kad Europolas e, duos deramą atsaką ir padės valstybėms narėms e, spręsti veiksmingai problemas. Jungtinis parlamentinės priežiūros komitetas, grupė tiksliau, yra politinė struktūra, kuri užsima politinę priežiūrą ir tokiu būdu e, sustiprina demokratinį legitimumą ir atskaitomybę Europolo prieš ES piliečius. Ir šiuo požiūriu mes tikrai e, vertiname, akcentuojame šios parlamentinės grupės svarbą e, ši grupė turi gauti informaciją, kuri reikalinga jos uždaviniams įgyvendinti pagal e, Europolo reglamento 51 straipsnį. Ta informacija bus teikiama. E, bendros parlamentės priežios grupės e, susitikimai rengiami tam, kad būtų aptarta Europolo veikla ir tie susitikimai yra svarbus. Dėl to ir aš labai vertinu galimybę, kad šiandieną galiu pasisakyti šiame uh, susitikime ir prisidėti prie jūsų priežios veiklos savo pasisakymu. Taip pat mes teikėme įvairius dokumentus, kaip kad 18-20 metų Europolo programavimo dokumentas, taip pat e, teikėme jūsų grupiai ataskaitas, kaip konsoliduota metinės veiklos ataskaita, e, daugiametis programavimo dokumentas, taigi jūs jau turite galimybę susipažinti su tais dokumentais. Taip pat e, reikia pasakyti, kad mes tą darome pagal atitinkamas Europolo reglamento nuostatas ir toliau teiksime atitinkamus dokumentus e, parlamentinės priežios grupiai ir lauksime jūsų pastabų ir komentarų. O dėl e, šios grupės atstovo dalyvavimo valdybos posėdžiuose norėčiau taip pat tarti keletą žodžių. Uh, Noriu priminti Jums, kad 14 straipsnio ketvirtoji pastraipa reglamento numato galimybę pakviesti į valdybos posėdžius nebalsuojančius stebėtojus, jeigu jų nuomonė gali būti aktuali diskusijoms, įskaitant, e, kur tai tinka, e, galima pasikviesti parlamentinės priežios grupės atstovą. Kalbėdamas e, per valdybos posėdį gegužės ketvirtą, ponas Svetanovas pristatė bendros parlamentinės priežiūros grupės e, norą e, kaip galima plačiau interpretuoti 14 Europolo reglamento straipsnį. E, turiu galvoje ir apriepti. Ir Mm, tai yra susiję, kaip sakiau, su stebėtojų dalyvavimu mm, mūsų valdybos posėdžiuose, bet e, reikia taip pat kalbėti apie mm, tai, kad valdyba nėra prieimusi galutinio pozicijų, e, valdybos e, dokumento ar galutinės pozicijos šiuo klausimu dėl stebėtojų iš bendros parlamentinės priežios grupės dalyvavimo posėdžiuose. Ir tos, e, ta nuomonė bus e, patvirtinta per spalio mėnesio susitikimą. E, buvo kalbama per valdybos posėdį, dalyvaujant ponui Cvetanui, apie praktinius aspektus susijusius su tokio atstovo dalyvavimu Pavyzdžiui, buvo kalbama apie tai, kad galbūt ad hoc pagrindu bus kviečiam, būtų kviečiamas atstovas, galbūt nuolat galėtų dalyvauti jisai posėdžiuose, ar galbūt būtų galima dar kitokias e, tarpinės galimybės apsvarstyti, bet kol kas galutinės išvados yra nesuformu, nesuformuluotos. Ir e, bus, kaip sakiau, toliau spalio trečią dieną svarstamos tos galimybės. Ir iškart mes informuosime parlamentinės priežiūros grupę apie mūsų išvadas. Aš dabar nenoriu kalbėti apie tas, tą galimą rezultatą, užbėgti jam už akių, bet tikrai e, mes e, norime įgyventi kaip galima platesnę prasme 14 Europolo reglamento straipsnį. E, Pavyzdžiui, reikia taip pat pasakyti, kad e, mes galime kreiptis į parlamentinės priežios grupės atstovą ir siekti jo ar jos nuomonės e, dėl daugiametės e, programos Europolo veiklos. Ir pagal tai, tai darytume pagal Europolo reglamento nuostatas. Taip pat galbūt būtų galima papildomą ryšių palaikymo platformą sukurti, kuri leistų išlaikyti konfidencialumą valdybos e, diskusijų ir taip pat užtikrinti, kad ji ir toliau galės nepriklausomai priminėti sprendimus bet taip pat e, ieškoti būdų pozityviai prisidėti prie, prie šios grupės mm, veiklos. Mes turėtume galvoti, kaip užtikrinti e, dinamišką bendarbiavimą tarp Europolo ir Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų atstovų. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį reikėtų prisiminti, galvojant apie šį aspektą, yra jautrus e, dokumentų, kurie pateikiami valdybai pobūdis. E, Kartais e, tuose dokumentuose yra informacija, kurios negalima viešai skelbti. Taip pat e, valdybė pateikiami dokumentai gali būti susiję su operacinė informacija, jautre, ne slapta arba slapta informacija ir e, jos negalima atskleisti. Ir tokiu būdu mes turėsime rasti subalansuotą požiūrį ar iš, išeitį pagal ES ir Europolo veiklą reglamentuojančius dokumentus. Aš manau, kad mūsų bendarbiavimas su Junktinės parlamentinės priežios grupės sekretorijatu ir atitinkamomis Europos, Europolo tarnybomis leis mums e, pasiekti norimą rezultatą. Parlamentinės priežios grupės nariai E, yra išsakę pastabų dėl kal kalbos vartojamos per valdybos posėdžius. Aš noriu pasakyti, kad mūsų ištekliai yra gana riboti ir mes turime dirbti kaip galima, e, turime dirbti kaip galima taupiau. Ir biudžetinės perspektyvos nėra labai šviesios mūsų organizacijos. Todėl uh, negalime užtikrinti galimybės išversti visų Europolo dokumentų į visas ES oficialias kalbas. Mes pagal dabar galiuojančią tvarką rengiame visus dokumentus angliškai. Visi dokumentai valdybai pateikiami yra anglų kalba. Visi sprendimai taip pat skelbiami anglų kalba. išimtis, jeigu e, sprendimai skelbiami ES oficialiame leidinyje. Šį klausimą taip pat svarsysime per ateinantį valdybos posėdį ir aš jums e, paskui e, vėliau pristatysiu rezultatus. Baigdamas norėčiau kai ką pasakyti apie ateities darbus. Valdyba spalio trečią dieną susirinks į eilinę sesiją. numatyta aptarti visą eilę klausimų, e, tokių kaip integruotas duomenų valdymas, e, naujausi poslinkiai, e, poslinkiai šioje srityje, bendradarbiavimas su prioritetiniais partneriais, tokiais kaip Japonija, bendradarbiavimas su narkotikų stebėsenos centru, bendradarbiavimas su kitomis agentūromis Mes taip pat e, kalbėsime apie tai, kas bus kitas mūsų pirmininkas, vicepirmininkas. Kalbėsime apie darbuotojams taikomas taisyklės apie siekį užtikrinti geresnį, e, skaid, didesnį skaidrumą, geresnę skaitomybę, taip pat e, bus kalbama apie interesų deklaraciją, kurią turės pildyti valdybos nariai ir apie visas taisyklės, kurių privaloma bus laikyti. Piteris Vaitingeris, Austrijos atstovas, jau minėjo, kad spalio ketvirtą dieną susitiks pirmą kartą Europolo ir Frontexo valdybų nariai. Bus kalbama apie tolesnį bendradarbiavimą tarptų dviejų agentūrų. Šios abi agentūros turi įgaliojimus, kurie tarsi papildo e, vieni kitus ir vaidmuo bendras, bendro darbo vaidmuo vis svarbesnis, pavyzdžiui, kovojant su e, neteisėtų migrantų gabenimu, su e, kova su prekyba žmonėmis. Taip pat reikia siekti užtikrinti geresnį tarpusavio saveikumą tarp ES informacijos sistemų. Uh, ir abi agentūros tikrai sustiprės e, bendradarbiaudamos. Aš manau, kad tie visi dalykai sustiprins Europolo veiklą ateityje, mes galėsime padėti Frontexui, užtikrinant išorės sienų apsaugą. O savo ruoštų e, Europolas e, turės geresnę prieigą prie įvairių ES informacijos sistemų. Ir tokiu būdu galėsime teikti veiksmingesnę paramą valstybių narių atitinkamoms institucijoms. Turėsime daugiau galimybių bendradarbiaudami e, ir kovoti veiksmingiau su teroristinė veikla ar organizuotais nusikal, nusikaltimais. Tiek norėjau šiandieną pasakyti, e, informuosime dendelsdami jūs apie kitus valdybos sprendimus. O dabar laukiu jūsų klausimų ir mielai juos atsakysiu. Kaip pradžioje sakiau, neturime e, labai daug laiko ir nedariau didelių įžangų savo pasisakymę, ilgų įžangų. Esu labai dėkingas, kad pakvietėte mane į šį susitikimą ir esu dėkingas e, Klaudui Morais ir jo kolegiai. Uh, ja, Perkna. Ačiū, ponė Perkna. Ypač dėkui Jums už tai, kad savo apibendrinėme kalbėjote ir apie tas problemas, kurių regimos tik užuomasgos, problemos dėl bendradarbiavimo. Dėkui už tai. Dabar paprašysiu pono Setanovo perskaityti mums savo kalbą. Kiek žinau, jūs informuosite apie 107-osios Europolo valdybos e, išvadas ir prašom, laukiame jūsų informacijos. Уважаеми се председатели, уважаеми колеги. Gerbėjami pirmininkai, mėly kolegos, visų pirma, noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų buvo džiugu dalyvauti Europolo valdybos 107 posėdėje kaip parlamentys priežiūros grupės bendra pirmininkiui ir tikrai prieš pranešdamas, e, kas buvo svarstytame, sutikime, aš norėčiau pagal Europolo reglamentą 51 straipsnį pasakyti, kad Mm, Europolo valdybos pirmininkas buvo pakviestas keistis nuomonėmis ir panas Parkna taip pat mm, paminėjo, kad mm, tikrai Pasisakymas buvo laikomas atvirų ir konstruktyvių ir ponia Diebol pasakė, kad e, tikrai Europolas galvoja, kad e, parlamentarų vaidmuo yra labai svarbus ir todėl e, labai gerai tai yra stiprinant šios agentūros darbo skaidrumą ir efektyvumą. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad, kaip svarbu yra Europolui palaikyti ryšį su mumis. Ji taip pat įsipareigojo. Um, dirbti kartu su mumis ir gegužės ketvirtą. Aš dalyvavau sutikime, tiesa, tas mano dalyvavimas buvo aps, apsiribojo tik tai darbo atverkės svarstymų ir taip pat norėčiau pasakyti, kad vienas iš pagrindinių e, parlamentinės priežos grupės tikslų yra užtikrinti Europolo legitimumo ir uh, atskaitomumo didinimą, ypač vertinant e, agentūros darbą, užtikrinant piliečių mm, saugumą kasdienėme gyvenime. E, tai yra itin svarbu ir ypač turint omenyje e, Europolo 14 straipsnį, 4 dalį 20 konstatuojamąją dalį. Ir Europolo valdybos išvados turi būti traktuojamos e, tikrai plačiai ir, ir e, mes abu bendra pirmininkai taip galvojame. Ir taip pat parlamentinės priežos grupės darbo tvarkos taisyklių penktame straipsnėje kalbama apie parlamentinės priežiūros grupės dalyvavimą Europolo valdybos posėdžiuose kaip stebėtojo be balsavimo teisių. Ir todėl tai, tai bus taikoma ir ateityje. Ir galvojant dabar apie ateitį, e, ypač apie parlamentinės brėžos grupės atstovavimą Europolo valybos posėdžiuose, aš, aš būtent akcentavau tai, kad bendra pirmininkių mm, dalyvavimas atspindi Europolo reglamento 51 straipsnio nuostatas ir tai yra tikrai labai svarbu, bet aišku, reikia nepamiršti konfidencialumo nuostatų. Todėl siūlyčiau pasikeisti nuomonėmis ryšys e, tarp parlamentinės priežiūros grupės bendrapirmininkių ir valdybos, Europolo valdybos pirmininko būtent tais klausimais kad iš tikrųjų e, Europolo valdybos darbotvarkė būtų išsameu aptarta ir ypač galvojant apie parlamentinės priežiūros grupės atstovavimą Europolo valdybos posėdžiuose. Uh, Aš manau, kad reikia užtikrinti dabartinės praktikos testinumą, tai yra, kad į valdybos posėdžius būtų kviečiami parlamentinės priežiūros grupės vienar pirmininkiai. Ir taip pat kalbėjau apie tai, ar, ar iš tikrųjų yra tinkama uh, toliau taikyti tą politiką, kad tik anglų kalba yra vartojama valdybos posėdžiuose. Aš paminėjau, kad parlamentinis priežos grupės oficialios kalbos yra anglų ir prancūzų ir um, todėl dokumentai ateityje turėtų būti teikiami bent jau šiomis dviejomis oficialiomis kalbomis. Uh, Taip pat atkreipiau dėmesį į priežiūros, parlamentinės priežiūros grupės ir Europolo valdybos tvarkarašius. Būtent ypač, kad Europolo reglamento 12 straipsnį būtų galima geriau įgyvendinti, reikėtų derinti tos tvarkarašius ir todėl aš Europolo valdybą pakviečiau pasiūlyti bendrą darbinį kalendorių, aišku, pasiriemus konsultacijomis dėl daugiametį šio darbinio dokumento. Toliau dėl konfidencialumo klausimo. Aš pakviečiau Europolo valdybos sekretariatą sudaryti bendrą sutarimą su bendros parlamentės priežiūros grupės sekretariatu dėl tam tikrų dokumentų, kuriuos teikia Europolo valdyba posėdžiams parlamentės priežiūros grupės statuso, kaip jie yra traktuojami. Ir Taip pat akcentavau tai, kad parlamentės priežiūros grupės susitikimai yra puikia proga e, aptarti įvairius politinius Europolo aspektus, tam, pasirinkant tam tikras temas, pavyzdžiui, išorės strategiją ar um, organizacijas partnerės ir, ir panašiai. Aš norėčiau taip pat paminėti ir kovo mėnesio uh, Sofijos posėdį ir iš tikrųjų e, tokie susitikimai yra puikia proga gauti naujas informaciją apie tai, kaip yra bendarbiaujama su Vakarų Balkanų valstybėmis, taip pat kokie yra planai, kaip efektyviai integruoti tas valstybės į ES saugumo architektūrą. Diskusijų metu buvo sureaguota į mano pasisakymą ir Europolo valdyba um, paminėjo tai, kad iš tikrųjų konfidencialumas yra nepaprastai svarbus klausimas ir paragino mus suprasti tą situaciją, kadangi ne visi dokumentai gali būti viešai prieinami, kitaip um, kils pavojus jautros informacijos operatyviniam pobūdžiui. E, galvojant apie parlamento priežos grupės dalyvavimą Europolo valdybos posėdžiuose, aš paminėjau, kad reglamento 14 straipsnėje yra numatyta pakankamai daug laisvės Europolo valdybai dėl to, kas gali dalyvauti posėdžiuose valdybos su stebėtojų statusu. Ir tikrai manau, kad sprendimai turi būti priimami bendrai kartu. Ir aš tikrai pakviešiau nacionalinių parlamentų atstovus taip pat padiskutuoti šios klausimus. Valdybos pirmininkas taip pat paminėjo, kad procesas turėtų prasidėti jau iš karto, kad jau kitą mėnesį turėtumėm pakankamai informacijos, kurios pagrindų galėtumėm priimti reikalingus sprendimus. Ir Europolo valdyba turėtų priimti galtinį sprendimą savo posėdės spalio mėnesį, o tada apie jį praneš bendros parlamentės priežiūros grupiai um, atskirų laiškų. Ir taip pat pabrėžiau tame sutikime, kad labai svarbu, kad Europolas ir parlamentarai užtikrintų, kad um, mūsų parlamentinės priežos grupės darbas tikrai nebūtų laikomas kliūtimi Europolui dirbti. Priešingai, mūsų parlamentinės priežos grupės indėlis, man atrodo, turėtų būti labai konstruktyvus, padedant Europolui veikti tikrai labai efektyviai. Ir aš Tikiuosi, kad tikrai gegužės ketvirtos dienos um, posėdėje mano pasisakymas buvo labai konstruktyvus, kad labai prisidėjo prie Europolo darbo. Aš noriu padėkoti poniai Diebol, noriu padėkoti nacionaliniu parlamento atstovams, kurie dirba taip pat ir priežiūros grupėje. Ačiū. Ačiū ponė Svetanovai už pateiktą informaciją. Išgirdome kad bendradarbiavimas vyksta sėkmingai, net turint omenyje, kad kai kurios bendradarbiavimo elementus dar reiks tobulinti. Tuo pat metu mūsų priežiūros komitetas tikrai žengė pirmuosius žingsnius ir ateityje galime tikėtis tik didesnės sėkmės. Dabar pradėsime diskusijas, kolegos. Kol kas tik vienas kolega paprašė žodžio. Μυριαντούς iš Κύπρο. Žodis jums, prašom. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponai Cvetanovui už tikrai labai svarbę e, informaciją, kuri jis kuriais pasidalino su mumis dėl mm, Europos, Europolo valdybos atliekamo darbo ir parlamentinės griežos grupės indėlio. Mm, aš galvoju, kad labai svarbu yra užtikrinti būtent tą tesinumą, ką jūs minėjote, kad toliau būtų galima užtikrinti um, Europolo valdybos veiklos monitoringą, kaip kad buvo daroma ir dabar. Um, ir aš norėčiau ypač, pažiūrėjau, paliesti tokius aspektus, kaip, sakykime, bendarbiavimas su Egiptu ar kitomis Šiaurės Afrikos valstybėmis, iš kur atvyksta labai daug migrantų į Europą. Tai manau, tai būtų labai aktualūs klausimai. Weitere Wortmeldung vor. Ačiū. Dabar paprašysiu mūsų prelegentų atsakyti. Pone Perkna, gal jūs pirmasis pagėdausite atsakyti? E, Jah, e, suur aitäh e, selle küsimuse ja, ja, ja tähelepanu eest Nii.... ačiū už klausimus. Kaip jau sakiau pas savo įžangos kalboje, uh, Europolo valdybai yra labai svarbus bendarbiavimas su bendros parlamentinės priežiūros grupe. Mes matome labai didžiulę to bendarbiavimo naudą. Tačiau, kaip aš jau sakiau, kol kas aš dar negaliu komentuoti galutinio sprendimo, kadangi tas galutinis sprendimas dar bus aptariamas kitą savaitę, tačiau aš tikrai jūs informuosiu iš karto. Uh, kai tik tai jis bus priimtas, o dabar dėl įvairios veiklos, kurią vykdo Europolas, turiu pasakyti, kad tikrai labai išsame veiklos apžvalgą pateikė vykdomo direktorė, taip pat jį paminėjo ir, ir, ir išorės santykius, santykius su nu, Turkija ir panašiai. Aišku, Europolo valdybai yra nepaprastai svarbu, palaikyti gerus santykius, kai eina kalba apie, pavyzdžiui, informacijos keitimąsi dėl operatyvinės veiklos. Nes neįmanoma kovoti su organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu, jeigu neturi pakankamai informacijos. Ir tą supranta visi, ir, ir valstybės narės, ir Europolas. Tačiau mes privalome laikytis ehm, teisinių nuostatų, teisės aktų dėje ne mes patys formuojame teisės aktus. Vielen Dank, Herr Cvetanov. Möchten Sie noch einen Abschluss? Ačiū. Pone Cvetanovai, ar norite dar keletą žodžių tarti? Аз мога да кажа само, че по темата от дневния ред. Гали тик пасакити, кад kad pagal darbo atvarkę aš um, turėjau kalbėti tik tai mm, apie tą klausimą, apie kurį jums ir suteikiau informaciją. Dabar tiesiog uh, tokia yra darbo tvarka, būtent taip dirba, taip bendradarbiauja Europolo valdyba ir um, bendra parlamentinės priežiūros grupė. Ačiū, kolegos galime jau baigti diskusijas šiuo klausimu. Taip pat norėčiau informuoti, kad pirmoji mūsų darbo diena prieartėjo prie pabaigos, o dabar norėčiau jūs pakviesti į prieimimą. Jis yra antrajame aukšte šiame pastate galėsite paragauti austriško vyno, pratesti diskusijas, e, tikrai įdomi tema. Beje, jūs greičiausiai radote savo darbo vietoje nedidelę taurelę, tai dovanėlė iš mūsų. E, prašau, nepamirškite jos. Ir dar paskutinė informacija dėl mūsų konferencijos. Kolega Buchman rytoj mane sutiko pavaduoti ir perimti pirmininkavimą ar bendrą pirmininkavimą mm, darbo grupėms. Deja, man tenka grįžti į vieną. Rytoj darbą pradėsime pusę dešimt. Salė PHS 3C50, tai čia priešingoje pusėje nei plenarinė salė. Taigi gero mūsų bendro vakaro, sėkmės rytoj ir ačiū uždėmesi.